sakysime. Please be welcome, Mrs. Cecilia. Sveikinu ponę Ceciliją Mastrom, paskirtą kandidatę į komisarės atsakingas už vidaus reikalus. Sveikinu Jūs atvykusią į Libę komitetą. Visų pirma, noriu palinkėti Jums geriausios kloties 2010 metais. Ponios ir ponai, labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę pasveikinti ponę Nostrom. Ji yra paskirta kandidatė į komisarės, kuri bus atsakinga už labai svarbų klausimų paketą busimoje komisijoje. Ji bus komisarė atsakinga už vidaus reikalus. Tai yra labai svarbios pareigos. Šie klausimai truks 3 valandas. Taigi, vėlgi turėsime griežtai laikytis draugs, drausmės ir pasisakymų laiko. Kiekvienas pasisakantysis turės laikytis pasisakymo laiko iš užimtumo komiteto ir moterų teisų komiteto gavome prašymus dalyvauti klausimuose ir kiekvienas iš komitetų turės galimybę užduoti po tris klausimus. Tokiu būdu mes susitarėme taip pat ir um, tarp frakcijų koordinatorių, kad iš viso bus užduoti 27 klausimai paskirtai kandidatiai komisarės Kiekvienam klausimui yra skirta viena minutė. Po to paskirtoji kandidatė į komisarės turės dvi minutės atsakyti į klausimą. Po to dar gali būti užduotas papildomas klausimas, išsakytas komentaras, Tai gali padaryti tas asmuo, kuris uždavė pagrindinį klausimą paskirtai kandidatai, tuomet jau ji turės vieną minutę atsakymą. Taigi, minutė klausimui, dvi minutės atsakymui, pusė minutės papildomam klausimui ir viena minutė papildomam paskirtosios kandidatės į komisarės atsakymus. Tai tokie būtų terminai. Prašyčiau visų Europos parlamento narių laikytis nustatyto pasisakymo laiko ir neviršyti jo. Nenorėčiau išjunginėti jums mikrofono, tačiau reikės užtikrinti, kad kažkaip laiko nevirštumėm. Nevirštumėm e, su ponė Redinga, aišku, kurios klausimus jau lybė komitetas rengia klausimus. Aišku, mes šiek tiek lankstumo parodėme, tačiau vis tik tai e, reikia laikytis nustatytų pasisakymo laikų. Paskirtoji kandidatė visų pirma turės 10 minučių savo įžanginiam žodžiui. Aš manau, kad tai bus puikus e, pagrindas tolesniam e, komisarės ir parlamento darbui. Aišku, kalbėsime apie Lisabono sutarties įgyvenimą, Aišku, kalbėsime apie įvairius svarbius e, Lisabono sutarties aspektus saugumo, teisingumo, laisvės erdvės e, kontekste. Mes kalbėsime apie Stoholmo programą, mes kalbėsime apie Europos pagrindinių teisių hartę. Tai yra aktualiausi klausimai. Taigi, ponė Masrumai, jums žodis. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, man didelė garbė šiandien dalyvauti šiame posėdėje jūsų komitete ir aš būsiu atsakinga už vidaus reikalus. Daugumą iš jūsų pažįstate mane iš darbo Europos parlamente, o gal netgi iš praeito rudens, kai aš atstovaudau pirmininkaujančią šalį dažnai diskusijose Europos parlamento salėse. Dabar aš sėdžiu čia naujose, naujoje pozicijoje ir esu pasirengusi bendradarbiauti su jumis per artėjančius penkerius metus. Gruodžio mėnesį buvo priimta Europos tarybos Stoholmo programa. Beveik tuo pat metu įsigaliojo ir Lisabono sutartis. Šie du dokumentai vadin reiškia, kad Europos parlamento įtaka sustiprėja ir yra efektyviau priimami sprendimai pačioje Europos taryboje. Ir Lisabonos sutartis, ir Stoholmo programa įsigaliojusios suteikia mums puikią galimybę geriau spręsti klausimus, kuriuos ES piliečiai tikisi iš mūsų, kad jie bus išspręsti. Ne viena valstybė narė negali spręsti organizuotų nusikalstamumo grėsmės. Ne viena valstybė narė negali savarankiškai atremti iššūkių, kurie iškyla dėl augančios migracijos pasaulyje tai sritis, kurioje reikalingas aiškus e, pridėtinės vertės sukūrimas bendradarbiaujant Europoje. Aš esu visiškai įsitikinusi, kad mes kaip ES atstovai turime spręsti klausimus susijusius su legitimumo stoka. Dalyvavimas rinkimuose smunka per kiekvienus rinkimus. Tai kelia rimtą susirūpinimą. Mes galime sukurti pasitikėjimą Europos institucijomis tik tada, jeigu mes klausysimės to, ko žmonės nori ir e, atsižvelgsime į tai, ko jie tikisi iš ES ir pasieksime ten rezultatų. Mes turime kur kas geriau vykdyti dialogą su visuomenė ir pilietinę bendruomenę, kad paaiškintume, ką mes darome ir kodėl darome. Ir atsakomybė, žinoma, tenka mums visiems esantiems čia. Stokholmo programa suteikia mums galimybę pasirūpinti tuo, kad ES e, rūpeščiai ir lūkesčiai būtų mūsų darbo centre. Ir prioritetai, kuriuos aš jums pristatysiu, yra iš Stokholmo programos. Dirbdama rengiančios prioritetus, aš prisidė, atsižvelgiau Europos parlamento rezoliuciją pateiktą lapkričio mėnesį. Mano tikslas ES politikoje vidaus e, politikos srityje yra susijusi e, labai glaužiai su pagrindiniu žmogaus teisų apsauga. Visas ES bendrabiavimas turi būti pagristas mūsų bendromis vertybėmis ir be bejonės, be išimčių tai turi būti gerbiama. Piliečiai turi būti tikri, kad jie gali gyventi saugioje ir e, patogioje Europoje, kur jų laisvės, teisės ir integralumas yra garantuotas. Aš e, dirbdama ES vidaus e, reikalų politikoje vadovausiuosi solidarumo principu. Turiu galvoje solidarumą tarp ES institucijų, komisijos, valstybių narių, parlamento ir, žinoma, tarp valstybių narių. Tada mes e, imsimės sukurti milžinišką projektą prieglopščių ir migracijos sistemą pagrįstą humanizmu ir veiksmingumu. Tai yra susijęs su solidarumu tarp visų kovos su nusikalstumumu institucijų. Tam jos turi e, užmėgsti glaudesnį bendradarbiavimą. E, tai yra susiję ir su solidarumu su komisija, e, kuri turi dirbti tokioje pačioje bendradarbiavimo ir kolegialumo dvasioje. O dabar norėčiau šiek tiek konkrečiau pakalbėti. Pirmiausia, aš dirbsiu, kad būtų sukurta bendra imigracijos ir prieglupščio politika. Aš tikiu bendru uh, darbu su trečiosiomis valstybėmis narėmis, suteikiant m, mm, apsaugą tiems, kuriems reikia tokios paramos. Mes turime skatinti legalę imigraciją ir kontroliuoti nelegalią imigraciją. Prieglopščio politika atveria mums naujų galimybių konkrečiai uh, apginti tą pasaulį, kurį ES yra pasiryžusi apginti, pagrįsta žmogaus verte ir solidarumu. Todėl ES turi sukurti bendrą apsaugos erdvę tiems, kuriems reikia, kurie kenčia nuo priespaudos ir persekiojimo. Mums reikia sukurti bendrą e, reikalingos apsaugos politiką ir prieglopščio politiką pagrįstą solidarumu, prognozuojamu ir bendrą atsakomybę E, viskas turi būti pagrysta Ženevos konvencija ir negražinimo principu. Tam, kad tokia politika būtų patikima ir teisėta, mes turime e, efektyviai kovoti su nereguliaria migracija. Vienas iš didžiausių ES pasiekimų vidaus rinkoje yra keturios laisvės. Tai yra, kad piliečiai gali judėti laisvai per sienas. Tačiau tai, kad nebėra sienų, reiškia, kad mes turime sukurti efektyvę išorinių sienų apsaugą. Tai e, yra susiję su poreikiu sukurti tokią gražinimo politiką, kuri būtų efektyvi ir humaniška. Politika turi būti kuriama kartu su trečiosiomis šalimis. Kitas dalykas, aš norėčiau, kad būtų sukurta teisėtos imigracijos į Europą sistema. Daugumoje valstybių narių gyventojai sensta ir ES ateities konkurencingumas priklausys nuo to, ar darbo rinka bus dinamiška ir lanksti. E, poreikiai kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtingi, tačiau akivaizdu, kad ateityje ES reikės daugiau imigruojančios darbo jėgos. Todėl aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu išvelgti e, pranašumus e, tų žmonių, kurie teisėtai ir reglamentuojamai patenka į ES. Tačiau tokia sistema turi būti naudinga abiem pusėm. Mes turime dirbti racionaliomis sąlygomis ir tokiais santykiais e, pagristai, kad ES ekonomika ir visuomenė pozityviai vystytųsi. Be to, e, turime sukurti geresnę integracijos politiką, kurie atsispindėtų, valstybių narių darbo, rink, kurie atsispindėtų valstybių narių darbo rinkai. Ir be to reikėtų sukurti tam tikrą migracijos e, kodeksą, kuris užtikrintų, kad legalūs migrantai turėtų tokias pat teisės kaip ES piliečiai. Čia reikia dirbti kur kas geriau, kad sukurtume geresnį. Um, suderin, veiksmų suderinamumą ir efektyvumą migracijos ir gyventojų judėjimo srityje. Mums reikia sukurti visus reikalingus teisės aktus ir politikas. Trečias dalykas, aš norėčiau sukurti vidaus e, saugumo strategiją pagrįstą bendradarbiavimu, solidarumu ir pagarbą pagrindiniams žmogaus teisėms. Ta strategija turi suteikti galimybę mums visiems naudotis turimomis priemonėmis kad galėtume kovoti su skirtingomis grėsmės rūšimis, kad galėtume apgirti, apginti laisvės ir teisės bei piliečių saugumą. Tai turime suderinti uh, E, nusikalstamumo, kovos su nusikalstamu institucijų veikla, sienų kontrolių veikla ir kriminalinių institucijų veikla. Mes turime parodyti savo piliečiams, kad mes rimtai kovojame su organizuotu nusikalstamumu, kuris greuna mūsų visuomenės ir apsunkina gyvenimus. Tai yra susiję su terorizmu, priekyba žmonėmis, vaikų seksualiniu išnaudojimu, korupcija, e, kibernetiniais nusikaltimais, narkotikais ir panašiai. Turime tokias ES institucijas kaip Frontex, Europol ir CEPOL. Joms tenka ypatingai svarbus vaidmuo. Jos turi bendradarbiauti su Eurojust ir pagrindinių teisų agentūra. E, aš pateiksiu pasiūlymą, kaip tos institucijos galėtų būti geriau parengtos dirbti ir bendradarbiauti. E, pradėsiu nuo Frontexo. Glaudesnis bendradarbiavimas yra susijęs su efektyviu keitimus informacija. Aš norėčiau, kad e, čia būtų sustiprinta uh, E, žmogaus duomenų apsauga. Tai yra reikalinga tam, kad mes įgyvendintume pagrindinių teisų hartiją. Gerbiamas pirmininkė, Europa turi būti stipri partnerė vis labiau globalizuotame pasaulyje. Išorinė laisvė, saugumo ir teisingumo dimensija yra itin svarbi. Mes turime glaučiai bendradarbiauti su mūsų kaimynais ir sąjungininkais. Vienas iš mano pirmųjų darbų bus pateikti komisijos veiksmų planą Stoholmo programai įgyvendinti. Tai aš darysiu kartu su Viviana Reding ir tas veiksmų planas apims visų reikalingų iniciatyvų, e, visas reikalingas iniciatyvas, kurias patikėme kartu. Tai bus e, pagrysta konkrečiu planu. E, dabar, kai Lisabono sutartis jau pagaliau įsigaliojo, e, E, visi klausimai mano atsakomybės rytyje bus priimami bendradarbiaujant su Europos parlamentu. Tai užtikrins ateityje e, reikalingus pasikeitimus ir sustiprins legitimumą vidaus politikos rytyje. Vadinasi, kad mes per artėjančius penkerius metus turėsime dar labiau bendradarbiauti. Aš e, visuomet siekiu, kad būtų stiprinamas viešumas ir skaidrumas. Šiuo požiūriu aš manau, kad ir jūs, ir taryba turime gauti tokią pat informaciją apie visas dėrybas ir veiksmus. E, mes e, prisidėjome prie atitinkamų reglamentų prieimimo, kad komisijos pasiūlymai ir tarybos sprendimai būtų labiau prieinami. Gerbiamas pirmininkė, Aš e, po septynių metų Europos parlamente išsiugžiau didelę pagarbą šią instituciją ir žinau, kokia kvalifikacija ir ryštas dirbti čia yra sukaupti. Tai yra reikalinga tam, tai, taip yra reikalinga ir tai turime užtikrinti tam, kad ES piliečiai mumis pasitikėtų, kad būtų sukurta tokia Europa, kuri, yra, kuri gerbė ir žmonės ir suteikia jiems reikalingą apsaugą. Būtent Tokią Europą mes turime sukurti. Ji turi prisidėti prie kovos organizuotų nusikalstamumu, prie humaniškos ir teisingos prieglobščio ir imigracijos politikos ir apsaugoti tuo pat metu išorinės sienas nuo neteisėtos migracijos. Mūsų laukia labai daug darbo, tačiau e, turint e, jūsų žinias ir pagalbą, aš esu tikra, kad mes pasieksime kartu gerų rezultatų šioje svarbioje srityje. Ačiū. Thank you, Mrs. Malmström. You rushed. Ačiū, ponė Malmström. Jūs pasiskubinot. E, jūs tilpote, jums suteiktas 10 minučių. Viena minutė yra lankstumo riba. Tikiuosi, kad ir toliau posėdėje dirbsime pagal tokius pat laiko terminus. O dabar pradame klausimų etapą. Dehon sistema. Pirmiausia žodis ponui bus sutil. Ačiū, ponė pirmininkė jitilqu um mill-kosta Afrikana. E, iš Af nuo Afrikos krantų vis plaukia laivai į paslėptą kelionę į Europą. Tokias keliones organizuoja organizuoti nusikaltėliai. Tai yra 21 amžiaus skandalas. Padariniai tragiški, žmogiškas tragedijas nuolat matome. Šimtai žmonių jūrose kasmet nuskesta. Be to, neproporcingai didelė našta tenka Europos pietinėms šalims, kurios turi gelbėti tos žmonės, kurios turi priimti tos žmonės ir jais pasirūpinti. Šiandien tų šalių žmonės klausosi šio klausimo ir jie iš jūsų pusės tikisi labai aiškaus pasiryžimo nutraukti tokią žmogišką tragediją visiems laikams. Mano klausimas yra aiškus ir trumpas. Ar jūs esate pasirengusi imtis tokių veiksmų? Ar jūs sustabdysite nelegalią migraciją visiems laikams ir kaip tai padarysite? Pane Mastrom. Well. Ačiū, ponė Busutil. Aš sutinku su jumis, kad tikrai matėme daug baisių tragedijų viduržėmio jūros regione ir tai turi būti sustabdyta Europą turi pareigą priimti, suteikti prieglopsti tiem, kuriem reikia apsaugos pagal Ženevos e, konvenciją, pagal prieglopščio ir neišsintimo politiką. Tačiau lygiai taip pat turime kovoti su nelegalia migracija ir su uh, organizuotą priekybą žmonėmis, kontrabandą žmonėmis, nes to labai yra daug. Aišku, kad aš viena to nepadarysiu, tačiau esu pasirengusi dirbti kartu su jumis, kad ši problema mažėtų ir būtų sprendžiama. Mes turime sustiprinti Frontexą, štai sakiau savo įžango žodyje, turime sustiprinti solidarumą tarp valstybių narių, kad būtų galima pasidalyti atsakomybę. Mes tuo įkursime prieglopščio biurą Malta, Maltoje, tai irgi padės spręsti šios klausimus. Turime įvairias programas dėl perkeliamo ir apgyvendinimo kitose valstybėse narėse. Aš manau, kad pakankamai greitai bus galima jas paversti daug stabilesniais nuolatiniais veiksmais. Aišku, kad į tai žiūrėsiu, kai tik turėsime įvertinimą. Aišku, kad turime labai daug dirbti su trečiosiomis šalimis, ieškodami sprendimų, pavyzdžiui, su Viduržėmio jūros regiono valstybėmis, tranzito valstybėmis, kad jos įsitrauktų į kovą su priekyba žmonėmis. Taip pat, aišku, reikalingi ir globalūs sprendimai. Migracija vyksta nuo Domo ir Jėvos laikų ir aišku, kad ji ir toliau tęsis tol, kol yra politinių sistemų, ekonominės raidos skirtumų tarp valstybių. Aišku, kad mums reikalingas daug platesnis užsienio politikos matmuo, kad būtų galima paremti demokratiją, žmogaus teises, ekonominę raidą tose valstybėse valstybėse. Taigi tai labai sudėtingas, kompleksiškas klausimas, tačiau esu pasirengusi dirbti su parlamentu, tai yra su jumis, kad spręstumėm tos klausimus. Vėl ponas Busutilt, pratesimui klausimo. Ačiū. Jūs suteikėte man vilties, kad galbūt pasieksime to, ko norėtumėm. Dabar noriu paklausti dėl to projekto, bandomojo projekto, kuris šiuo metu vykdomas ir kurio tikslas yra padėti pietų Europos valstybėms, suteikti pagalbą migrantams, kurie atvyksta į šias valstybės narės, kad jie galėtų po to persikilti į kitas ES valstybės narės. Tačiau šis šis projektas yra paremtas savanoriško solidarumu, tuo tarpu buvo tikimasi efektyvaus solidarumo, kuris veiktų. Taigi norėčiau iš jūsų išgirsti daugiau detalių dėl to, kaip tas solidarumas bus įgyvendinamas tikrame gyvenime, kad tai nebūtų vien tik tai žodžiai. Paskirtoju kandidatą. Man atrodo, kad mes jau nužengėme pakankamai toli, kalbant apie solidarumą. Per pasarusius porą metų mes labai daug ką išplėtojame. Turime prieglopščio biurą, kuris tuoj pradės vykti, e, dirbti, aš tikiuosi. Tikrai Frontexo srityje labai daug kas padaryta ir finansavimas labai smarkiai iš, e, padidintas per keliarius metus. Turime šį jūsų minėtą daugia šalį projektą. Aš tikiuosi, kad daugiau valstybių narių jį įsitrauks, tačiau aš manau, kad um, tikrai reikia ieškoti būdų užtikrinti, kad tai būtų nulatinis projektas e, paremtas įvairiomis priemonėmis. Aš labai greitai pateiksiu siūlymų, kaip sustiprinti Frontexą kaip e, padidinti spaudimą valstybėms narėms, kad jos realiai dalyvautų, realiai įsipareigotų vykdyti prieglopščio ir migracijos paketą. Visos valstybės narės yra įsipareigojusios tai daryti, tačiau jūs ir aš puikiai žinome, kad skirtingose valstybėse narėse nuotaikos ir pasiryžimas įgyveninti šias nuostas yra skirtingi. Taigi reikia kaip galima daugiau pastangų įdėti, kad būtų kaip galima daugiau galimybių valstybėms narėms būti solidarioms ne vien tik tai teorijoje, bet ir praktikoje. Ir komisija pasiūlys, kaip galima daugiau įvairių priemonių tam tikslui. Ačiū. Dabar panas Marajas. Um, Pone Malstrom, kaip kolega sakė, solidarumas yra vienas iš pagrindinių dalykų, su kuo jūs susidursite. Savo įžango žodžiai jūs taip pat kalbate apie pagrindinių teisų gerbimą. Jūs būsite pirmoji komisarė atsakinga už vidaus reikalus. Taigi vidaus reikalai ir pagrindinės teisės dabar yra padalinti į, dvi, o, į du portfelius. Tai mūsų frakcijai labai svarbu, kad prieglopščio politika, migracija, pagrindinės kovos e, su terorizmu e, priemonės priemonėmis, DAC, SWIFT, keliaivių duomenų įrašai, kad visi tie dalykai spręstų saugumo klausimus ir pagrindinių teisų klausimus. Taigi, kaip, mes, kaip jūs imsitės šių klausimų, aišku, jūs bendradarbiausite su kolega kitų komisarų, tačiau aišku, kad čia yra potencialus konfliktas to e, yra potenciali konflikto galimybė. Ir prieglopščio um, duomenų bazė tai turi būti pagri, prie, pagrindinių duomenų piršto atspaudų duomenų bazė, tačiau ji taip pat turi būti prieinama ir teisės saugos tarnyboms. Kaip jūs užtikrinsite, kad tuo pačiu metu būtų gerbiamos taip pat ir pagrindinės teisės ir ne vien tik tai būtų į saugumą sutelkti klausimai? paskirtoji kandidatė. Ačiū, ponė Morajas. Taip, iš tikrųjų, komisijai yra naujai paskirstos pareigos, taip nusprendė pirmininkas Baroso, galbūt dėl to, kad e, Stoholmo programos įgyvendinimas yra toks gigantiškas darbas, mums reikia dviejų moterų. Na, galbūt būtų prireikę trijų vyrų tam. Will, will will... Mes dirbsime tame pačiame generaliniam direktorate ir dirbsiu glaudžiai su ponė Reding. Ir praeitą savaitę, žinom, pasakė, kad um, visos funkcijos bus e, sukauptos į bendrą e, pagrindinių teisių paketą komisijoje. E, skirtumas yra tas, kad turime Lisabono sutartį ir dabar Europos parlamentas dalyvauja bendro sprendimo procedūroje. Aišku, aš turėčiau daug pasiūlymų, kuriuos norėčiau lisabonizuoti ir teikti jums, kad jūs galėtume dalyvauti sprendžiant bendro sprendimo procedūrą. Tai ir aš žinau, kad parlamentui yra labai svarbios pagrindinės teisės ir aš tikrai labai norėčiau pasikliauti jumis, kad tikrai galėtumėm dirbti kartu, nes kaip jūs sakote, tikrai konkurencija konflikto potencialas čia yra didelis. Kas pažįsta mane, aš manau, kad visi žinote, kad dirbau vardan e, pagrindinių teisų visą savo gyvenimą ir esu tikra, kad tikrai paliksiu labai didelį įspaudą e, būtent šitoje, tai yra pagrindinių teisų e, gynimo srityje. Pone Morajas, papildomas klausimas. Ačiū pirmininkė. Mm, net jeigu dirbs dvi moteris, vis tik tai iššūkiai milžiniški. Vienas iš jų um, vėlgi bus susijęs su tai sunkumais, ką jūs paminėjote, tai yra tai, kad ir, ir praeitą savaitę prancūzų ministras buvo pacituotas, kai buvo pasakyta, kad e, ispanai turėtų įdėkti pirmininkaudami e, keliaivių duomenų rinkimo sistemą. Taigi, kaip jūs spręsite tokius iššūkius, suprasdama, e, kokių pamokų mes turėtumėm pasimokyti iš keliaivių duomenų įrašo, įrašų istorijos? Pane Masu, taip, imant keliaivių duomenų įrašus ir santykius su JAF, reikia pasakyti, kad, JAF turi, kad yra e, bendra darbo grupė su JAF ir e, ji po poros savaičių susirinks ir spręs kartu su JAV visus e, įdėtų sąnaudų ir naudos ir proporcingumo ir kitus visus dalykus. Ir aš tikrai galiu įsipareigoti jūsų akivaizdoje, kad visi reikalai susijęs su duomenų apsaugos struktūromis bus tikrai, viskas bus, visos pastangos bus dedamos, kad būtų galima užtikrinti, kad visa tai, kas yra kad būtų proporcingumas, efektyvumas, kad būtų gerbiami, gerbiama duomenų apsauga, kad būtų gerbiamas piliečių teisės, nes visa tai yra labai svarbu. To... Ačiū. Pane Henis Plashart. Ačiū, labai džiaugiuosi matydama Jūs šiandien čia. Aš manau, kad bendra prieglopščio sistema turi būti įdėkta kaip galima greičiau. Jūs sakėte, kad Jūs sutelksite dėmesį į um, artimiausius pasiūlymus. Taigi, geresnių teisės aktų prieimimo kontekste gal Jūs galėtumėt pasakyti, kokia direktyva dabar turėtų būti priimta kaip galima greičiau, kad ji taptų pagrindu vis, visai prieglopščio sistemai. Kaip panas Bisutil sakė, kad kova su nelegalia gale migracija e, turi stiprėti, bet tačiau griežtesnė sienų apsauga nėra vienintelis sprendimas. Reikia kalbėti ir apie atstumimo, ir apie priėmimo veiksmus. Taigi, kokiu iniciatyvu jūs imstės tam, kad um, iš tikrųjų jautriai būtų pažvelgta į imigraciją. Ir dar kalbant apie nelegalią imigraciją. atsiprašau, apie legalę imigraciją. Labai svarbu kalbėti apie kvalifikuotus darbuotojus. 2005 metais buvo paskeltas projektas dėl kvalifikuotų darbuotojų prieimimo um, iš kitų šalių. Ar jūs, tačiau tai yra dar tik projektas, ar jūs darysite kažką, kad taip taptų prie, uh, prioritetu priimant šią direktyvą? Question. Taip, daug klausimų. Uh, Pirmas klausimas. Tikrai aš manau, kad labai daug ką reikia padaryti prieglopšio pakete ir mes kartu dirbsime, tačiau iš tikrųjų uh, prie prieglopščio um, su, uh, suteikimo ir prieimimo sąlygos yra labai svarbios. Labai svarbu, kad vienodai būtų priimami žmonės, kad sąlygos būtų prognozuojamos iš anksto žinomos ir kad valstybės narės galėtų uh, įgyveninti reikalavimus. Nes dabar kol kas ES yra tokios skirtingos sistemos. Jeigu mes norime bendros prieglopščio politikos, tai mes turime taip pat užtikrinti, kad ir um, žmonių prieimimo sąlygos būtų vienodos. Taigi tai yra labai svarbu šitos politikos kontekste. Aš jau sakiau, migracija yra pasaulinis reiškinys, e, kuris vyksta nuo Adomo ir Jėvos laikų ir mes nesustabdysime jo, tačiau labai svarbu, kad mūsų prieglopščio migracijos politika būtų patikima. Mums reikia sustiprinti Frontexą, kaip panas Visutil pasakė, tačiau mums reikia ir dar daug kitų priemonių. Aš um, pristačiau daugelį iš jų, aš nekartosiu, kadangi trūksta laiko, tačiau aš manau, kad dar vieną dalyką, ką turime padaryti, tai yra užtikrinti, turime užtikrinti, kad būtų teisėtų būdų patekti Europos Sąjungą. Jie turi būti reguliuojami, reglamentuojami, prognozuojami ir suderinti tarp valstybių narių. Taigi bus kelios direktyvos, kurias aš siūlysiu. Viena bus dėl sezoninių darbuotojų, pavyzdžiui, kita bus um, direktyva, kuri leis užtikrinti bendarbiavimą tarp stambių kompanijų, kad būtų galima stambiosioms kompanijoms įsidarbinti žmonės, pritraukti personalą lengvesnėmis sąlygomis. Ir aš tikrai jau metų pradžioje stengsiu stengsiuosi pateikti tokius pasiūlymus, kad juos būtų galima aptarti su Europos parlamentu. Henšblašert dar kartą. Labai ačiū. Jūs paminėjote, kad griežtesnė sienų kontrolė negali būti vienintelis sprendimas, bet jis yra vienas iš svarbiausių sprendimų. Jūs paminėjote Frontex vaidmens sustiprinimo poreikį ir tai yra teisėtas gera mintis. Šiuo metu Frontex neturi reikalingos įrengos, valstybės narės nėra, neturi prievolės uh, neturi e, didelės atsakomybės įgyvendyti tam tikrų reikalavimų. Ar jūs numatote sustiprinti valstybių narių veiklos pagrindą ir ar pasirūpinsite, kad Frontex turėtų reikalingus įrenginius, kokiu iniciatyvu kelsite. Bendriau, kaip jūs vertinate dabartinių valstybių narių įsipareigojimą dirbti solidariai. Apie tai yra kalbėta anksčiau, bet norėčiau dar kartą išgirsti. Kaip Jūs ketinate sustiprinti valstybių narių politinį norą e, aktyviai e, priimti e, bendrą strategiją dėl prieglaušio ir migracijos? Pone Malmström. Taip, kaip aš jau sakiau, labai greitai šių metų pradžioje, jeigu būsiu jūsų patvirtinta, pateiksiu pasiūlymą, kaip reformuoti Frontexą. Tame pasiūlyme bus e, ir minčių dėl specializuotų padalinių, bus galvojama, kaip ateityje Frontexas galėtų bendradarbiauti su kitomis institucijomis. Aš siūlysiu, kad Frontexas galėtų pats nuspręsti, kokie renginiai yra reikalingi tam, kad jis galėtų veikti per operacijas. Manau, kad tai būtų naudinga ir palengvintų jo darbą. Nes jūs sakėte, kad valstybės narės neretai įsipareigoja vykdyti operacijas, bet iš tikrųjų nieko nedaro ir Frontexui yra labai sunku planuoti veiklą. Todėl mes turime pasirūpinti, kad Frontexas turėtų reikalingus darbuotojus, įrenginius ir ekspertizę, kad galėtų mokyti E, pasieniečius, e, kaip įgyvendinti žmogaus teisės, e, kaip įgyventi pagrindinius ES principus ir panašiai. Apie solidarumą jau kalbėjome su ponu Busutil. Mes turime finansinės, politinės priemonės, mes turime prieglopščio biurą, kuris nori sukurti stabilesnę sistemą. Ir visi turėsim bendradarbiauti tam, kad matytume, kaip taryboje tos mintis realizuosis. Nesu naivi, žinau, kad sudėtinga ir dirbti, bet tai yra vienintelis būdas eiti į priekį. Čini. Pone Sorgantinį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad žaliųjų frakcija su jumis sieja labai daug lūkesčių mm, artimiausiai ateičiai prieglopščio ir migracijos rytyje. Bet turime klausimų. Anksčiau esame matę ne kartą, kaip komisijos pasiūlymai dėl legalios migracijos taryboje būdavo užblokuojami. Ką jūs apie tai galvojate ir e, dar kaip jūs galvojate, galvojate elgti su taryba, kad ji nebeblokuotų tokių pasiūlymų dėl legalios migracijos, jeigu jūs turėsite tokią galimybę. Antras dalykas, 2005 metais buvo priimtas politinis legalios migracijos planas, tačiau konkrečių rezultatų nematome. Ypač norėčiau paminėti vieno leidimo sistemą ir direktyvą dėl sezoninių darbuotojų. Ar galėtumėt paaiškinti mums, kaip tas problemas spręsite ir ar turite kokių konkrečių minčių? Pone Malmström. Labai ačiū, ponė Seržintinį, ir dėkoju už pasitikėjimą. Aš esu tik paprasta moteris, bet pabandysiu daryti viską, kas įmanoma. Taip, Stokholmo programoje labai aiškiai yra pasakyti, ir dar nuo Amsterdamo laikų buvo akivaizdu, kad valstybės narės nori sukurti programas dėl legalios migracijos. Mums Europoje žmonių reikės, jų dabar, išgyven, dabar išgyvename ekonominę krizę, bet ji pasibaigs, bet jau ir dabar reikia darbuotojų tam tikrose sektoriuose, skirtingose valstybės narėse padėtis yra kitokia. Tai yra visiškai aišku ir ateityje, e, pavyzdžiui, 2020 m. strategijoje apie tai bus kalbama. Reikia ieškoti legalių būdų pritraukti žmonės į Europą. Vienas iš būdų yra kovoti su nelegalia migracija vieno leidimo sistema, taip, kurį laiką jis stabdžiuoja, tačiau nepamirškime, kad ji yra be galo svarbi. Taip pat e, legalus migrantai turėtų žinoti, į kokias sąlygas jie atvažiuoja. Jeigu jie atvyksta į Europą, jie turės galimybę naudotis tam tikromis teisėmis, kurias turi ir ES įprastiniai piliečiai. Jeigu norime pritraukti žmonės, kurie būtų labai naudingi mūsų ūkio raidai, nes jie E, atvyksta su versliškumo dvasiomis, bet to jie turi labai daug kultūrinių e, vertybių, e, kurias atneša į Europą. Direktyva dėl sezoninių darbuotojų, taip, ją turėsime renkti, kaip ir ir įmonių tarpusavio veiklos direktyvą ir taryboje bei su jumis visą tai aptarsime, kad e, tie dokumentai taptų įmanomi priimti. Tas reiškinys yra labai svarbus Europos ekonomikai, jis yra labai svarbus ir kitų valstybių raidai, turiu galvoje mūsų sandorių su trečiosiomis šalimis. Ir jeigu, norim, jeigu jos padės mums kovoti su neteisėta migracija, tai sustiprės žmonėms galimybės legaliai atvažiuoti į ES. Reikėtų iš naujo įvertinti ir mėlynosios kortelės sistemą, kuri dar, kaip žinia, nėra įgyvendinama, bet manau, kad šie klausimai bus išspręsti labai greitai per pirmąjį semestrą. Sargentinį. Pone Sargentinį. Jei leistumėte, aš norėčiau savo klausimą perteikti poniai Flotrą. Mrs. Flot. Merci, uh, Pone Flotri, euh, ačiū. Kalbame apie migruojančius darbuotojus, kurių yra legali situacija kurie dažnai susiduria situaciją, kuomet yra jų teisės pažeidžiamos, kuomet jie patiria diskriminaciją. Kolega Kalabrai minėjo, uh, tokią situaciją, kuomet ypač žemės ūkija tokie žmonės yra skriaudžiami. Taigi jūs kalbėjote, kad jūs kalbėsite, kad jūs e, bandysite kovoti su tuo. Jūs minėjote, jog e, tikrai labai sieksite pagrindinių teisų gerbimą užtikrinti. Jūs kalbėjote apie Frontexo sustiprinimą e, ir valstybių narių įtraukimą platesnį į Frontexo darbą. Tačiau uh, panašu, kad tarsi Frontex yra požiūris toks, kad norima iš Europos iš, iš siūsti visas, visus žmonės, tarsi tai būtų netinkamos prekės. Taigi jūsų laukia labai svarbus darbas, kad migrantai bendrai, ar tai būtų prieglopščio siekiantis asmenys ar ne, turėtų galimybę pasinaudoti savo teisėmis, kurios jiems turi būti garantuojamas. Taigi kaip jūs spręsite tos klausimus? Pane Malstrom. Taip, aš puikiai suprantu šią problemą, kaip jūs sakėte. Migrantai, ar jie būtų nelegalus ar legalus, jie visi turi žmogaus teises ir ES visuomet privalo gerbti ir ginti tas e, žmogaus teises visų žmonių, iš kurio pasaulio kampelio jie bebūtų. Ir, kaip jau sakiau kolegoms, E, stengsiuos dirbti dėl sezoninių darbuotojų teisų, kad kuomet jie atvyksta į Europą, į Italiją ar kur kitur, kad aišku, kad šalims reikia to, to da, jų darbo, tačiau labai svarbu, kad tų žmonių, tų darbuotojų teisės būtų ginamos, nes labai dažnai jie uh, tampa uh, priekybo žmonėmis objektų, dažnai jie tampa tiesiog prieke, kuriem nėra, jiem nėra garantuojama nei teisė atlyginimą normalų, nei nieko, tiesiog jie toje vietoje vietos bendruomenė e, atsiduria visiškai išstumti iš visko ir mes turime kovoti su tuo. ES, nors aišku, turi ginti savo sienas, bet lygiai taip pat turi gerbti ir principą, kad negalima išsiųsti žmonės atgal, kai eina kalba apie prieglopščio prašytojus. Ir jeigu um, asmenys siekia um, prieglopščio, tai aišku, reikia e, užtikrinti tą jų teisę, tačiau jeigu jie ir nesiekia to prieglopščio, vis tiek jų teisės turi būti ginamos ir aš tikrai uh, sutinku, kad Europa visuomet turi ginti uh, žmogaus teises, tai yra mūsų pareiga. Panas Kirkop. Uh, Pirmininkė, komisarė, paskutinės savaitės mm, įvykiai ypač parodė, kad ES kovos su terorizmu veiksmai yra labai svarbus. Ir Stoholmo programoje yra pasakyta, kad reikia mm, visą europinę strategijos dėl kovos su terorizmu, organizuotų nusikalstamumu kova, e, kovoti reikia su priekyba žmonėmis, e, kibernetiniais nusikaltimais, e, narkotikų priekyba ir taip toliau. Reikia daug daug griežčiau kovoti su šiais nusikaltimais ir apjungti valstybių narių išteklius, priemonės ir įvairias struktūras į, į tinklus. Komisarė, noriu paklausti, kaip jūs toliau dirbsite ko, terori, kovos su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu um, rėmose, už, taip pat ir tarptautinių susitarimų kontekste. Ką jūs ateityje darysite, kad uh, užtikrintumėt proporcingumą, kai eina kalba apie Europos reakciją į panašius įvykius? Pane Malstro. Ačiū, pane Kirkopai. Taip, iš tikrųjų tai yra vienas iš prioritetų, su kuriuo sieksiu, kaip galima greičiau pradėti dirbti, nes mums reikia vidaus saugumo strategijos, kad galėtumėm kovoti su ta grėsme, su terorizmu, organizuotų nusikalstamumu ir um, panašiai, kaip jūs sakėte. Uh, mes turime dirbti šiais klausimais. Europa yra jau kažką padariusi, tačiau reikia nuosekliau visapusiškiau įvertinti tas priemonės, kurias mes turime kovoje su terorizmu. Aš noriu atlikti bendrą išsame visų kovos su terorizmu priemonių um, peržiūrą, analizę, ar tai būtų keitimasis duomenimis, ar tai būtų teisės aktų prieimamas, ar tai būtų politikos formavimas, ar tai būtų lėšų tvirtinimas ar panašiai. Tai yra, aš manau, kad reikia daug platesnio pagrindo pagrindo kovai su terorizmu. Mm, labai daug yra dubliavimosi tiesa, kurio reikėtų atsisakyti. Taigi, kai tik tai atliksiu įvertinimą, labai greitai sugrįšiu atgal į šį komitetą. Dabar, kalbant apie. Um, naujas informacijos sistemas, domenų apsaugos sistemas, visuomet jos turi būti vertinamos, žiūrint jų proporcingumą, įdėtas išlaidas ir duodama vertę. Tikrai reikia užtikrinti, kad būtų pagrindinės teisės gerbiamos. Ir kaip jau sakiau pradžioje, tikrai an, visas sistemas analizuosiu būtent per tokią prizmę, per, pagal tokius kriterijus. Ir kai eina kalba apie įvairias priemonės, reikia galvoti apie prevenciją, apsaugą, persekiojimą ir reakcija. Mes turime įvairias agentūras, įvairias teisinės priemonės čia. Aš manau, kad mes turime labiau akcentuoti nukentėjusiųjų situaciją. Yra šio bei to padaryta, tačiau aš manau, kad mes turime daug daugiau nuveikti vardan tų, kurie nukentėjo nuo teroristinių aktų. Ir aš manau, kad mes turime kovoti su teroristinėmis grėsmėmis. Kirkop? Taip mane labai padrasno jūsų atsakymas, tačiau nežiūrint to, kiek moterų mes turėsime dar toje srityje, vis tik tik tai aš noriu paklausti, ar komisarė, kaip labai pozityviai nusiteikusi, stipri moteris, patikinti mane, kad mm, tikrai bus tas pats proporcingumas, apie kurį mes kalbėjome, bus taikomas kaip principas, kai eis kalba apie teisės aktus, kurie bus mm, numa, priimami valstybėse narėse šiais klausimais. Ar bus uh, gerbiami nacionaliniai prioritetai ir valstybių narių teisė netakyti kai kurių teisės aktų ar kai kurių nuostų. Ar jūs negalvojate, komisarė, kad ne visuomet viskam tinkanti viena bendra politika galbūt ir tikrai nėra visiems tinkanti bendra politika, kai kam galbūt ji netinka? Poje Malstrom, taip, mes turime labai daug įvairių o, operatyvinių priemonių. Aišku, kad ta veikla tai yra valstybių narių o, darbas, bet mes turime siekti koordinuoti o, tą darbą, dirbti o, prevencijos, persekimo, apsaugos rytyje, kaip jau sakiau. Taigi, kai sakiau, kad noriu atlikti visapusišką peržiūrą, aš ne, ne, nesakiau, kad aš norėsiu naujų pasiūlymų tie, teikti, bet aš manau, kad tas įvertinimas būtų labai svarbus ir aš žinau, kad šis komitetas mano pirmtakui ponai Baro kėlė šį klausimą, ką būtų galima padaryti, kaip būtų galima protingiau, sumaniau panaudoti turimas priemonės, galbūt kai kurias priemonės galima panaikinti, gal jos nereikalingos, kai kuriuose kitose vietose galbūt yra likęs spragų, kur reikalingos naujos priemonės. Taigi, per artimiausius mėnesius aš būtent tokius dalykus su jumis temomis ir norėsiu aptarti. Panas Tavarės. Obrigat. Senjora Malmström. Aki. E, eh, štai... Ačiū, ponė Malmström. Norėčiau sužinoti, ką galvojate dėl klausimų susijusių su prieglopščiu. Norėčiau konkrečių atsakymų. Na, Frontex agentūros atstovas neseniai lankėsi pas mus ir gan teigiamai kalbėjo dėl Libijos klausimų, bet taip pat buvo išplatintas vaizdo įrašas, kur galima buvo pamatyti, kaip elgiamasi su žmonėmis Libijoje. Jie yra tiesiog spardomi ir matėme vieną kalinį, kuris beveik mirtinai buvo sumuštas. Bet mano klausimas, ką jūs konkrečiai darysite, kuomet peržiūrėsite Frontex mandatą tam, kad e, įgyvendintumėm pagrindinę savo užduotį gelbėti žmonių e, gyvybės. Ir negalima nuolatos tiesiog atkreipti be dėmesį į Ženevos konvenciją. Mums įdom, įdomus yra konkretus veiksmai jūsų darbe, ponė Malmström. Not... Labai ačiū. Nežinau, ar viską teisingai supratau. Klausime, e, jeigu ką galėsite patikslinti. Europos Sąjunga, visos valstybės narės ir visi žmonės yra atsakingi už gyvybės išsaugojimą be abejonės. Aš stengdama sustiprinti Frontex, bandysiu įvertinti ir jūrų vaidmenį. Žinau, kad ne visos valstybės narės sutarė dėl to, žinau, kad dabar pasiūlymas yra siuntinėjamas iš vienos institucijos į kitą, kad išteiškintume, kokios pareigos tenka valstybės narėms, Frontexui ir kitoms institucijoms. Tikiuosi, kad dėl to bus sutarta. Tas negražinimo principas yra pagristas tarptautinė konvencija ir mes ES valstybės narės esame to principo saistomos. Turime pasirūpinti, kad būtų suteikta apsauga tiems žmonėms, kurie e, bando pabėgti iš savo valstybių dėl priespaudos, dėl žmogaus teisų pažeidimo, dėl diktatūrų, dėl, žmogaus, e, dėl kitų problemų. Kartais e, Pavyzdžiui, jeigu kalbėsi pasi su viduržėmė jūro regionu, yra sunku suprasti, ar tie žmonės bando pabėgti iš priespaudos, ar taip, kaip prieš šimtą metų, ką darė europiečiai, jie tiesiog ieško geresnio gyvenimo, nes dabar jie gyvena labai skurdžiomis ir vargingomis sąlygomis. Ketvirtadalis mano valstybės žmonių prieš šimtą metų išvažiavo iš Švedijos, nes ten buvo labai skurdus gyvenimas ir išvažiavo Junktinės Amerikos valstijas, kur susikūrė ateitį. Tokiu būdu jie prisidėjo prie Junktinės Amerikos valstijų raidos ir ten susikūrė naujus namus. Jūs pateikėte klausimą dėl, apie Libiją. Žinoma, su Libija turime kalbėtis, ji yra labai svarbi mūsų partnerė, tai yra tranzito šalis. Turime su ją bendrauti. Nelengva tai yra daryti, nes Libija, kaip žinia, ne visiškai demokratiška, bet reikia ieškoti bendradarbiavimo būdų. Aš žinau, kad Europos komisija, e, buvusi pirmininkavo šalis, šiek tiek suartėjo su Libija, Lietai, lietai e, reikalai juda į priekį, tačiau reikia su ta šalimi dar kalbėtis ir išsiaiškinti bendradarbiavimo galimybės, kad jie padėtų mums dirbti. Todėl mes visuomet ir e, patvirtiname jų norą ir reikalavimą, kad žmonės būtų traktuomi pagal tarptautinės konvencijas, bet taip pat turime reikalauti, kad Libijoje būtų sukurtos reikalingos e, pabėgėlių prieimimo sąlygos ir panašiai. Tai nebus lengva padaryti. Mikrofonas išjungiamas. Ačiū. Ponas Tavares. Uh, senhora Malmström, falamos do lado dos problemas, vamos falar do lado das soluções. Uma das soluções. Na dabar kalbėjome apie problemas, o aš norėčiau iš tą išgirsti apie sprendimus. Vienas iš galimų sprendimų pagė, pabėgėlių problemai yra įkurdinimas trečioje valstybėje arba ES valstybėje narėje, tačiau tai jau kita kalba. Iš viso apie 200 tūkstančių pabėgėlių turėtų būti gal apgyvendinami. Ir Europa prisėmė įsipareigomą per metus 100 tūkstančių pabėgėlių įkurdinti. Bet kaip mes tą padarysime? Iki šiol e, pavyko įkurdinti tik 5 tūkstančius pabėgėlių ir nėra jokio, jokios koordina, koordinacijos veiksmų, jokios struktūros, kuri tuo užsiimtų? Ar manote, kad e, būtų gerai e, taip elgtis? Ir taip pat jūs kalbėjote apie teisės, kurias e, turi teisėti migrantai. Tos teisės turėtų būti tos pačios kaip ir vietinių gyventojų. Gal galite tarti keletą žodžių apie tai? Sorry, Gal aš nelabai teisingai supratau jūsų klausimą, labai atsiprašau, nes e, jūs palėtėte tiek daug temų. Pone Tavaris, jūs esate perkeldinimo direktyvos pranešėjas, ar ne? Man bus labai įdomu išgirsti jūsų mintis, nes gyventojų perkelimas yra viena iš sprendimo galimybių. Kai kurios šalis, aš kalbu čia apie ES ir kai kurias trečiasias šalis, galėtų padaryti šiek tiek daugiau. Manau, kad e, šis sprendimas iš dalies leistų uh, padėti tiems žmonėms, e, suteikti jiems pastogę ir ES yra už tai atsakinga. Ačiū, Borgecijo. Signor komisario designato, ho apprezzato molto l'approccio. Pone Malmström, jūs tikrai labai dalykiškai kalbate, e, nenuspalvinate savo būsimos veiklos ideologiškai, nors man ne visai aišku ir dėl to esu šiek tiek susirūpinęs, vienas dalykas. Gal galėtumėte plačiau pakalbėti dėl tų daugia nacionalinių įmonių direktyvos. Komitete mes e, konkrečiai kalbamės su atstovais iš jūsų šalių, pavyzdžiui, iš šiaurės šalių, jūs taip pat esate vienos šių šalių atstovė, ir aptarėme tokius klausimus kaip humanitarinė pagalbą, taip pat prieglapščio klausimus. Tačiau paprastai šios šalis tyli, kuomet reikia prisimti konkrečius įsipareigojimus, dėti konkrečių pastangų, e, kaip pavyzdžiui tokiam šalims kaip e, Malta ar e, kitoms reikia imtis konkrečių priemonių. Ir kai situacija yra netidėliotina. Ir taip pat dar norėčiau užsiminti apie konkrečius įvykius. Pone Ferrero Valtner buvo prisėmusi labai um, e, realių įsipareigojimų. Ir ar nemanote, kad būtų reikalinga visas 27 valstybės narės paraginti prisidėti prie kylančių išlaidų? Aišku, lobizmo veikla yra vienas dalykas, tačiau realus prisidėjimas prie veiklos jau kas kita. Betgi Europos Sąjunga neretai pati savęs teik, sveikina, sakydama, kad yra žmogaus teisų ir žmogaus orumo geriausia gynėja pasaulyje. Todėl mes esame atsakingi už e, apsaugos suteikimą tiems žmonėms, kurie bėga nuo priespaudos. Visos valstybės narės yra už tai atsakingos. Aš sutinku, kad kai kuriuoms valstybės narėms tenka didesnė, kai kuriuoms mažesnė atsakomybė, tačiau visoms tenka vienoks ar kitoks atsakomybės mastas ir visos turėtų kažką padaryti. Mes kalbėjome apie tai, kad ES atsakomybė turi būti padalyjama. Kalbame neretai apie tai, kaip tai turėtų būti daroma. Žinau, kad viduržėmė jūros valstybės, kai kurios šalis patiria labai didelį spaudimą. Tačiau, kad ir, e, kad, tačiau ir kitose šalyse pabėgėlių yra, kurie atskrenda lėktuvais, kurie patenka ES per rytų Europą ir panašiai. Nereikia galvoti, kad tas klausimas priklauso tik viduržėmio jūros regionui. Taip, tos šalys labiau kenčia, tačiau dėl to turime daugiau dirbti su Frontex, su gyventojų perkelimo programomis ir panašiai. Reikia ieškoti susitarimų su trečiosiomis šalimis, kad galėtume geriau bendradarbiauti ir aplink viduržėmio jūros regioną. Žinoma, aš tą toliau darysiu, tačiau pabrėžiu, kad turime tarptautinius įsipareigojimus ir turime priimti žmonės, kurie prašo prieglopščių bei suteikti jiems reikalingas teisės. Ačiū. Suprantu, kad pa, panas Batinas papildomą klausimą turi. Mr. Button, no. Then ancora, ancora signore Borghezio. Grazie. Dar kartą ponas Borgėcijo. Na, aš tikrai tikiuosi, kad jūs atsakysite į konkretų mano klausimą. E, Europos Sąjunga prieglapšio teisės kontekste ir kalbant apie žmonių perkelimą, e, turi atkreipti dėmesį į humanitarinę situaciją ir naštos pasidalymo metodą. Be abejo, 27 e, valstybės narės turi visos gerų ketinimų, tačiau reali našta e, dažniausiai nukeliama trims keturioms e, valstybėms narėms. Panašu, kad Frontex agentūra bus reorganizuota, apie tai jau kalbėjo ir kai kurie kiti parlamento nariai. Bet klausimas yra labai jautrus, ypač kalbant apie gražinimą. Ir už visą tai atsakinga Frontex agentūra. Ir ją finansuoja e, visos valstybės narės, būtent remintis tuo pačiu principu. E, būtent ES yra atsakinga už tas išlaidas, o ne konkrečios valstybės narės. Ir ar galėtumėte pasakyti, jog tie identifikavimo e, centrai bus kaip nors apjungti į tam tikrą struktūrą, kuriai vadovaus Frontex. Um, yes. Ačiū, ponia Bargezi. Aš manau, kad Frontexas turėtų sugebėti ir savo pasiūlymę, kurį pateiksiu, kuris dar neparuoštas, kur da, e, išklausysiu įvairius pasiūlymus. Aš vis tik tai siūlysiu, kad Frontexui būtų suteikta geresnės ir daugiau priemonių e, atlikti savo operacijas. Aišku, kad atsakomybė tarp valstybių narių per sienas yra labai svarbi, tačiau Frontexas gali prisidėti, koordinuoti veiksmus ir gali taip pat padėti gražinant kai kuriuos asmenys atgal į jų kilmės šalį. Kai eina kalba apie prieglopšio prašytojus, e, čia e, gali jis prisidėti užtikrindamas, kad, e, tarkim, būtų kad nebūtų pažeistas neišsiuntimo atgal, jeigu grėsia pavos principas, kad būtų tapatybė nustatoma ir taip toliau, tačiau aišku, kad galutinė atsakomybė vis tik tai tenka valstybėms narėms. Bonds, Bonds. Ponas Bons. Okay. Mrs. Mobai.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 Norėčiau išgirsti jūsų reakciją į du dalykus. 2006 m. spalio 31 Budapešte vyko dešimčių tūkstančių žmonių demonstracija prisimenant 56 m. revoliuciją, tačiau jos užsipuolė policija, panaudoja šarinės dujas e, ir kitas priemonės, buvo nemažai sužeistų. Ten buvo taip pat ir turistų, žmonių ne iš Vengrijos. Taigi policija užpuolė, sumušė žmonės. Štai kas įvyko Budapešte. Antras dalykas, žymus politikas. Um, patyrė situaciją, kuomet specialios pajėgos įsiveržė į namus, atliko kratą, nors nebuvo nei arešto orderio, nei kratos orderio, krata buvo atlikta, jo, nesilaikant jokių procesinių garantijų, buvo surinkti kompiuteriai areštuoti, buvo duomenys paimti, dėl Lufthansa skrydžių ir taip toliau. Visa tai buvo padaryta visiškai neteisėtai. Taigi aš noriu pasiteirauti jūsų reakcijos iš šios du įvykius, kurie vyko mano šalyje. You, um, um, think... Ačiū gerbima ponė. Aš nežinau, ar tikrai galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Aš atsimenu um, 2006 metų įvykius Ir žinau, kad tuo metu Švedijos ministras buvo ten ir tikrai buvo reakcija į tą smurtą. And Atsiprašau, buvo kalbama ne į mikrofoną. Uh, Tačiau aišku, kad Vengrijos valdžia privalėjo ištirti, ar policija neviršijo įgaliojimų, ar buvo elgiamasi taip, kaip reikalauja Vengrijos įstatymai. Antras atvejis, tai yra nacionalinis atvejis ir komisija tikrai negali komentuoti, to taigi labai apgailestauju, kad aš negaliu atsakyti jūsų klausimus. Vėl ponė Marvai. Bonds, then I, I guess I, this is then for... Taip, tai tada ponas Bons. Ehm, ik ben niet eh, gerust eh, geworden van uw verhaal. Sterker nog, ik ben zwaar ongerust. Pone Malmstrom, na jūsų atsakymas manęs nenuramino. Iš esmės, tai, ką pasakėte, kaip tik verčia manęs nerimauti. Eh, jūs kalbate apie konkurencingumą ir panašius dalykus, norėdama pateisinti masinę migraciją. Tačiau ES turime milijonus bedarbių, e, kurie neturi jokios galimybės susirasti darbo vietų. Ir tuo pačiu mes skiriame lėšų tiems e, masiniams migrantų srautams. E, tokie miestai kaip Paryžius, Londonas, Bruselis ir kiti susiduria su daugybė problemų, o jūs vis kalbate apie tą masinę migraciją. Taigi, ponė Malmstrom, man kyla nemažas susirūpinimas dėl to, ar jūs tikrai galėtumėte dirbti šiame poste. Manyčiau, jūs neturėtumėte dirbti jame, nes tik dar labiau susidursime su masinės migracijos problemomis. Migracijos problemomis. Yes, Labai ačiū. Aišku, kad tarp skirtingų valstybių bus skirtinga situacija, tačiau ateityje daugelį valstybių bus reikalinga papildoma darbo jėga, migrantai, kad būtų galima ir ekonomiką išlaikyti, ir, ir, ir mokėti pensijas pagyvenusiems žmonėms, ir socialinį visą sektorių išlaikyti. Aišku, kad migracija bus ne, ne vienintelė ekonominių problemų sprendimo priemonė, bet viena iš jų ir aišku, demografinė statistika akivaizdžiai mums tai rodo. Viskas priklausys nuo kiekių, nuo sektorių ir tą turės spręsti pačios valstybės narės. Tačiau reikalingi bendri teisės aktai, kaip, kaip su tais klausimais elgtis. Aišku, Kitas dalykas - integracijos klausimas labai svarbus. Aišku, kad kai kurios valstybės narės turės įdėti daug daugiau pastangų ir daug glaudžiau bendradarbiauti. Aišku, reikia nepamiršti, kad tai yra valstybių narių pagrindinė atsakomybė - integruoti tuos žmonės į darbo rinką, į visuomenę, ten, kur jie pasirinko gyventi. Ačiū. Pane Bauer. Köszönöm szépen, elnök úr! A Foglalkoztatásügyi Bizottság részéről szeretném föltenni. Ačiū. Aš užimtumo komiteto vardu kalbėsiu ir užduosiu štai kokį klausimą. Dėl migracijos politikos. Mes be abejo turime savo įsipareigojimus ir esame susipažinę su demografinė padėtimi Europoje. Žinome, kokia yra situaciją ir ar jūs sutinkate su tuo, kad būtina leisti tam tikro masto migraciją. Tai aišku, nėra lengva užduotis tą srautą suvaldyti, tad noriu jūsų paklausti, ar turite kokią nors viziją, kad darbo rinka ES būtų formuojama taip, kad nenukentėtų ir ES piliečiai. Nes tai taip pat susiję ir su konkurencingumu. E, juk iš tikrųjų teisę, aišku, darbą turi tiek vietos piliečiai, tiek ir atvykstantieji imigrantai. To... Ačiū. Labai aktualus klausimas. Turime sukurti tokią situaciją, kuri būtų naudinga abiem pusėm. Tiems žmonėms, kurie čia atvyksta, kurie neretai atvyksta e, vadinamajam apivartiniam, e, apivartiniai migracijai, kurie atvyksta čia ir po to grįžta vėl. Ir yra dalis tokių žmonių, kurie lieka pavienėse valstybės narėse ir tos valstybės narės turi nuspręsti, kaip su jomis elgtis. Be abejo, nes reikia atsižvelgti į etinius argumentus. Mes nenorime, pavyzdžiui, kad iš tam tikrų besivystančių šalių nutekėtų smegenys iš e, sveikatos apsaugos sektoriaus, pavyzdžiui. Ir, ir turime pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie čia atvyksta, ar trumpam laikui, ar ilgam laikui, turėtų galimybę naudotis visomis teisėmis darbo rinkoje, tu jie turi gauti reikalingus atlyginimus, reikalingas darbo sąlygas, bet e, mes suprantame, kad jie negali konkuruoti neretai su kitais ir todėl turime darbuotojų teisų direktyvas ir kitus dokumentus, kurie padės. Turime labai glaudžiai bendradarbiauti, kad nepasiektume negerų rezultatų ir kad būtų sukurta situacija, kuri nebus naudinga abiems pusėms. Ačiū papildomas klausimas, ponė Boskurt. Bauer again? Bauer again. Okay. Dar kartą Bauer papildomas klausimas. Vėliau dar sugrįšiu. Aš turiu tik vieną papildomą klausimėlį. Turime reglamentą, kuriame kalbama apie tai, kokias sankcijas galima nustatyti nelegalius migrantus įdarbinantiems darbdaviams. Jūsų nuomonė, kaip būtų galima įgyvendinti subrangovų teisinę atsakomybę, užtikrinti subrangovų teisinę atsakomybę. Jūsų uh, aptariama direktyva yra labai svarbi. Ji dar neįsigaliojo, bet valstybės narės ją jau pradėjo gyvendinti. Manau, kad tai yra kovos su nereguliare neteisėta migracija dalis. Bet greta to privalome kovoti ir su prekyba žmonėmis nes neretai žmonės yra priviliojami Europos gražiais pažadais ir po to patenka į nepakeliamas sąlygas. Matėme, kokiu baisių e, padarinių e, iš to išplaukia Italijoje ir kitose šalise. Todėl turime pasirūpinti, kad darbdaviai tenkintų tam tikras sąlygas e, kad jie gali įdarbinti žmonės. Ir tai turėtų patvirtinti nacionalinės valdžios institucijos pagal e, organizuotą sistemą. Jeigu yra pažeidžiamos taisyklės, tai yra tai turi būti traktuojama kaip įstatymo pažeidimas. Direktyva, kaip sakiau, dar nėra e, patvirtinta, tačiau tai netrukdo valstybėms narėms ją jau pradėti gyvendinti. Dabar ponė Boskurt. You, Dėkoju pirmininkė, čia aš sėdžiu. Labas rytas, ponė Malmström. Daug moterų bando pabėgti iš e, lytinių pagrindų pažeidžiamų žmogaus teisų sistemą, pavyzdžiui, e, lytinis išnaudojimas ir panašiai. Ir aš žinau, kad neretai jos negauna prieglopščio, todėl kad ES, išskyrus Junktinė karalystė ir Švedija, trūksta reikalingų teisės aktų tam, tam klausimui reguliuoti. 2010 metais pačioje pradžioje bus sukurtas prieglopščio suteikimo tarnybos, ir, bet joms dar nėra suteikiamas reikalingas lėšos. Europos prieglopščio paramos tarnyba veikianti Maltoje turėtų turėti reikalingas paramas ir sąlygas. Ar jūs galėtumėte patikinti, kad taip iš tiesų bus ir kad pagalba moteriams, kurios bėga dėl žmogaus teisų pagri, pažeidimų pagristų lytiem, lytiniais nusikaltimais bus užtikrinta. Uh, Žinome, kad dauguma migrantų pasaulyje, ne Europoje, bet pasaulyje, dauguma yra moteris. Taigi tikrai turime būti jautrus lyties klausimui, ypač kai na kalba apie migracijos ir prieglopščio europinę politiką. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, moterims, vaikams, nešioms moterims, žmonėms su negale ir taip toliau prieglopščio biuras ir bendra politika aišku, turės atitikti tą analizę, kaip galėtumėm užtikrinti, kad prieimimo sąlygos būtų tokios, kad būtent, jeigu, tarkim, ypač moteris gali patekti į tokią situaciją, kur e, lytinės prievartos pavojus daug didesnis, kaip mes galėtumėm užtikrinti tomis sąlygomis, kad moterims, moterims su vaikais būtų skirtas ypatingas dėmesys, ypatinga apsauga, kaip galėtumėm užtikrinti, kad uh, kad aišku visa tai būtų prieglopščio biuro mandato dalis, bet ir kad bendrai, kai eina kalba apie prieglopščio ir migracijos politikos teisės aktus, kad tie elementai būtų atspindėti. Ir aš dirbsiu draugė su komisarė Reding, kad užtikrinčiau, jog taip ir būtų. Dėl moterų genitalių žalojimo taip kam grėsia toks pavojus, turi būti užtikrinta apsauga Europoje. Yra įvairių priemonių kovoti su, su tuo, pavyzdžiui, per DAFNES programą, bet aišku, kad ateityje reikės skirti ypatingą dėmesį šiems klausimams. Pone Boskur. Uh, Moterų genitalių žalojimas yra vis didesnė problema Europoje dėl, um, pavyzdžiui, migracijos iš tų regionų, kur tokia praktika vykdoma. Taigi um, pre, prevencijos ir kovos su tuo uh, priemonės yra prioritetinės tam, kad būtų atsisakyta tokios praktikos visame pasaulyje iš viso. Ką jūs darysite, kad būtų kovojama su moterų genitalių žalojimo reiškiniu? Ką jūs galvojate, kad būtų galima padaryti um, Europinės strategijos rėmose, kad būtų kovojama su šiuo reiškiniu? Um, has... Komisija neturi aiškios teisinės galios, kuri būtų mums priskirta kovoti su uh, bendru smurtu, kur moterų genitalių žalojimas yra viena iš priemonių. Tačiau aš manau, kad mes galime galvoti, kaip galėtumėm bendrai plačiai dirbti su valstybėmis narėmis, taip pat ir šiais klausimais. Ir aš žinau, kad pirmininkaujančios Ispanijos yra vienas iš prioritetų, nes tai yra baisus smurtas prieš moteris, prieš mergaitės, ne vien tik už Europos ribų, bet ir Europoje. Ir aišku, kad reikės sistemingiau keistis pažangiają praktiką, galvojant, kaip e, geriau užkirsti kelią kelią, kaip geresnę prevenciją užtikrinti, dirbant su vietos bendruomenėmis, su religiniais vadovais, įtraukiant tam tikrų etninių grupių atstovus, tėvus aišku, kad tarp valstybių narių teisės aktai ne visuomet yra vienodi, tačiau aš manau, kad labai svarbu bendradarbiaujant bendradarbiauti, kovojant su šiuo baisiu reiškiniu e, prieš moteris ir mergaitės ir Europoje, ir bendrai pasaulio mastu. Dėkulino. Giacolino. Sì, sì, eccomi qua. <laughs> Sono Lei ha parlato nel suo in breve intervento iniziale dell'esigenza di mettere mano agli Jūs sakėte, kad būtina peržiūrėti agentūrų darbą. Ir prie tų agentūrų e, be abejo priklauso ir narkotikų stebėjimo centras. E, tad klausimas gan kompleksinis, sudėtingas aišku, kad paplitę yra daugelis narkotikų, psichotropinių medžiagų, e, jaunimo tarpe labai paplitęs narkotikų vartojimas ir tai susijęs su negryžtamomis pasiekmi, pasiekmėmis. Taip pat atkreipėte dėmesį į Stokholmo programą, kad joje yra užsimenama apie šią problemą. Tai yra, kad ne tik kalbama apie pasiekmių šalinimą, bet ir apie prevencinę veiklą. Tad man rūpi, kuo ką konkrečiai ketinate e, daryti ir kaip derinsite darbą su komisare Rėding ir taip pat su komisijos nariu atsakingu už vartotojų teisės. Aš manyčiau, kad jūs visi trys čia turėtumėte bendradarbiauti, ponė Malmström. Taip, tai labai rimta problema, kurią jūs kelite, ponė Džekolino. Uh, Manau, kad ES nepakankai yra padirbėjusi šio klausimu. Aišku, kad galutinė atsakomybė tenka valstybėms narėms ir teisės aktai yra skirtingi. Šiek tiek yra pasistumėta į priekį su veiksmų planu, planu dėl kovos su, su narkotikais ir narkomanija. Turime agentūrą, Stoholmo programoje siekiama toliau šios klausimus spręsti. Tačiau aš tikrai mielai dirbsiu draugę su jumis kartu ateityje, kad surastumėm priemonių koordinuoti šį darbą ES. Nes, kaip jūs sakote, iš tikrųjų yra ir sveikatos e, as, įvairių aspektų, ir nusikalstamumo, organizuoto nusikalstamumo aspektų, nes eina kalbas su o, priekyba narkotikais. Tačiau reikia galvoti, kaip dirbti su vietos bendruomenė, su piliečiais pilietinė visuomenė, su nevyriausybinėmis organizacijomis sprendžiant šias problemas. Aš puikiai suvokiu šią problemą, tačiau nematau matau, kokių čia priemonių galėtų ES imtis iš karto, nedelsiant, bet aišku, kad reikia e, diskutuoti komisijoje su kitais e, sričių komisarais, ponė Reding daus. Tačiau tikrai panašu, kad ES dar nėra iki galo suprasta, koks e, rimtas yra šis klausimas ir ypač vietinių lygmenių, kaip reikia kovoti su šio reiškiniu. Na, taip. Uh, mano klausimas bus susijęs iš esmės ir su narkotikais. Uh, Tai yra perpildyti kalėjimai. Trečdalis kalėjimų yra perpildyti Europos Sąjungoje. Ir tai susiję su narkotikų problema, su alkoholio problema. Ir tai sunkumai, kur reikia kalbėti taip pat ir apie sveik, paramą sveikatos srityje. Buvo sakyta, kad reikia skirti tinkamų lėšų tam, kad būtų galima renovuoti kalėjimus ir taip pat reikėtų lėšų skirti ir e, reintegracijai, įtraukčiai buvusių kalinių į visuomenę. Tai yra, kai kaliniai paleidžiami į laisvę, jiems turi būti suteikiama tam tikra perspektyva, kad jie turėtų savo būsimo gyvenimo viziją. Ar esate ką nors suplanavusi e, čia, galbūt Stokholmo programą šiek tiek e, toliau plėtosite šią linkmę? Is... Pane Čekalinė, aš tikrai sutinku, kad tai labai rimta problema ir jai reikalinga skirti daug desnį dėmesį. Tačiau ES negali visų problemų išspręsti europinių lygmenių. Mes galime išryškinti problemą, mes galime parūpinti papildomų priemonių ar finansavimo jai spręsti, mes galime keisti nuomonėmis. Tačiau aišku, kad tokius klausimus geriausia yra spręsti nacionalinių vietinių lygmenių su vietinėmis bendruomenėmis ir aišku pagal subsidijų subsidiarumo ir proporcingumo principus, visuomet reikia įvertinti, kurio lygmenių geriausia yra spręsti klausimus ar europinių, ar vietinių. Ir čia šiuo klausimu iš tikrųjų reikia keistis nuomonėmis, diskutuoti tos klausimus europinių lygmenių. Tačiau aš nematau galimybių, kokių e, e, būtų galima kažkokių tai konkrečių, aiškių teisinių ar kitokių apčiuopiamų priemonių būtų galima imtis europinių lygmenių, kad būtų galima spręsti šią problemą. Ačiū, panas Kristensin. Ačiū pirmininkė. Dabar turime milijonų žmonių, kurie nelegaliai gyvena ir dirba Europoje. Daugelis iš jų atvyko ES ieškodami geresnio gyvenimo, kai kuriuos suklaidino geresnio gyvenimo Europoje pažadai. Realybė yra tokia, kad kol jie čia Europoje yra nelegalai, jie neturi jokių teisių į draudimą, į sveikatos priežiūrą, vaikai negali eiti mokyklas, jie nemoka mokesčių ir taip toliau. Tai yra, jie dirba ir gyvena čia kaip šia laikiniai vergai. Pagrindinė e, priežastis, kodėl taip yra, tai yra pagrindinė problema, kad nuolat reikia tų nelegalių e, darbuotojų. Tačiau o, kaip jūs užtikrinsite, kad tokie žmonės iš nelegalių pavirstų legaliais darbuotojais? Panemos. Um, um, Ačiū. Tikrai Jūs man suteikėte tokį didžiulį pasitikėjimą, kad aš išspręsiu visas tas problemas. Aišku, kad komisija yra pasiryžus kiek įmanoma spręsti, tačiau, ponas Kristinsen, jūs teisingai sakote, kai kurie e, iš tų žmonių į Europą atvyksta turėdami e, klaidingus lūkesčius, galvodami, kad e, tikrai jų darbai bus nuostabus, tačiau atsiduria baisiuose gyvenimo sąlygose, baisiuose lušnynuose ar viešnamiuose ir iš tikrųjų mes turime pasistengti, kad būtų teisinės priemonės e, legaliai priimti žmonės, pažiūrėjau, sezoninius darbuotojus, kad būtų mm, legalus darbuotojų į imigravimas, kai tai yra reikalinga pagal teisės aktus, kad būtų galima užtikrinti, kad tie, kas atvyksta į ES, e, legaliai turėtų e, tokias teises kaip e, ir ES piliečiai. Mes turime kovoti su priekyba žmonėmis, mes turime dirbti su kaiminėmis valstybėmis, kad jos būtų įtrauktos į šį darbą, kad jos būtų informuotos ir turėtų reikiamas priemonės, kad būtų mobilumo priemonės ir panašiai, kad, būt, kad iš tikrųjų realiai jie galėtų mums padėti kovoti su nelegale imigracija. Bet jau kai žmonės atvyksta čia, kad iš tikrųjų aš žinau, kad um, tarp skirtingų šalių yra labai skirtinga situacija, kokios um, teisės yra tų žmonių ir um, aš žinau, kad ir mano šalia, jūsų šalyje yra labai didelės diskusijos dėl to, tie, kaip tiem žmonėm užtikrinti prieigą prie sveikatos priežiūros ir taip toliau. Ir tikrai tos klausimus reikia spręsti. Ačiū Vilkumas Kristinsen. Ačiū, žinote, kad taryba ir Europos parlamentas nusprendė dėl direktyvos dėl sankcijų. Šia direktyva yra siekiama bausti darbdavi, o ne darbuotoją. Kaip jūs užtikrinsite, kad darbdaviai ateityje neišsisuktų, e, kuomet e, jie įdarbina nelegalius darbuotojus ir kad valstybės narės tinkamai įgyvendintų šią direktyvą? Done, uh, oh, yes. um, something Okay, okay. Uh, this will have to be done under the same condition that the Commission. Visa tai turės būti daroma pagal tą pačią sąlygą, kad komisija prižiūrės, ar valstybės narės vienodai gyventina direktyvą. Ir aš pirmai tą sakiau ir dar kartą pakartosiu, kad sieksime pasirūpinti, kad darbdaviai neturėtų galimybių pasinaudoti priekyvo žmonėmis e, produktu, kad nebūtų nelegalūs darbuotojai samdomi. Ir aišku, kad komisija yra sutarčių sergėtoja ir ji turi užtikrinti, kad valstybės narės įgyvendintų direktyvas. Taigi ir šiuo atveju tikrai bus tas pats. Jeigu valstybės narės pažeis šią direktyvą, jos bus patrauktos į teismą, lygiai taip pat, jeigu jos pažeistų bet kurią kitą direktyvą. Ačiū. Pone Sepal. Širdingai dėkoju. Pone Malmstrom, iš pradžių norėčiau užduoti Jums e, principinio pobūdžio klausimą. E, kaip suprantu, Jūs galėsite labai trumpai atsakyti. Ar galite formaliai e, patvirtinti, kad su pone Reding atvyksite į pas mus reguliariai kad parlamentas e, būtų nuolat išsamei e, ir reguliariai informuojamas apie jūsų veiklą, kaip ir numatyta Lisabono sutarties 218 straipsnėje. O kitas klausimas susijęs su SWIFT. Kokiu duomenų turite dėl būtinybės ir veiksmingumo e, SWIFT sistemos kaip antiteroristinės priemonės? Ir jeigu dar pakaks laiko, galbūt galėtumėte paminėti, kuriuos tris dalykus išskirtumėte iš mūsų e, rezoliucijos e, dėl SWIFT, e, kurie jūsų manimų turėtų būti įgyvendinami? Pone Malmstrom. Taip. Dėl pirmo klausimo. Taip, jeigu aš būsiu paskirta, aš įsipareigoju ateidinėti į komitetą, taip kaip ir darė mano pirmtakė. Ir Lisabojant, galiuojant Lisabono sutarčiai, mes visus teisės aktus turėsime priimti kartu ir dalintis medžiagą. Taigi dažnai ateisiu į komitetą ir į Europos parlamentą. Tuo galit pa patikėti, aš pažadu. Dėl SWIFT turime laikiną devinių mėnesių susitarimą, kuris, kuris pradės galioti gana greitai. Aš galiu pateikti pavyzdžių, rodančių, kad SWIFT yra naudingas. Aš manau, kad jis padeda atsekti teroristų finansavimą. Žinau, kad Europos parlamentas neseniai lankėsi Vašingtonė ir tas klausimas buvo keltas. Ir aš norėčiau, kad Europos ir Amerikos teisėkuros institucijos jums pateiktų konkrečių pavyzdžių. Aš bandysiu iš pati iš jų tų pavyzdžių išgauti, kad jūs pamatytumėt svito naudą. Turiu keletą pavyzdžių, kurie rodo, kad rugsėjo mėnesį Junktinėje karalystėje buvo tam tikri asmenys nuteisti. Anot Vokietijos administracijos tai E, SWIFT leido jiems užkirsti kelią kai kuriems išpoliams 2007 metais. Grasime ir kitų pavyzdžių rodančių, kaip finansus atsekti buvo galima SWIFT dėka. Rytoj Toledo mieste kartu su komisaru e, Baro bus aptarta SWIFT ateitis, o po to mes galėsime sugrįžti su nauja informacija tą temą. Ypač tai pasakytina apie uh, ilgalaikiškesnį susitarimą dėl SWIFT, iš kurie, kurio turės prisidėti ir Europos parlamentas. Aš žinau, kad jūs labai daug, dėmenų, do, labai daug dėmesio skiriate duomenų apsaugai ir manau, kad mes galėsime primti dar geresnį susitarimą tą temą. Thank you. Again to Mrs. Sippel. Pone Sippel. Den Fragekatalog, an den ich Na, aš galbūt dar šiek tiek išplėsiu klausimų sąrašą. Jūs esate paminėjusi, kad iš esmės nėra jokios europinės strategijos kovai su terorizmu, o kad tik įvykus tam tikram išpoliui ad hoc priimamos tam tikros priemonės. priemonės. Su SWIFT tai buvo po 2001 metų teroro, teroro išpolių ir taip pat e, po išpolių per Kalėdas po galimo išpolio per kalėdas taip pat kalba dabar eina apie tuos vadinamus viso kūno e, skenerius. E, ir kyla daug diskusijų dėl to, nes būtent devintų metų e, įvykiai parodė, kad netechninėmis priemonėmis, ko gero, išspręsime šią problemą. Kokias jūs pagrindinės sritis, pagrindinius ramščius išskirtumėte, formuojant e, bendrą strategiją kovai su terorizmu ir ko dar mes neturime, kokiu priemonių neįvedę, ką turėtumėm dar padaryti? Pane Melstrom. Ačiū, pane Sipil. Galbūt dėl vertimo ne visiškai buvo aišku, tačiau aš bandžiau pabrėžti bent kartą, kad aš galvoju, kad mes turėtumėm atsisakyti tokio vienkartinio gabalinio a, tokio požiūrio į kovos terorizmų. Mes turime panaudoti visas priemonės kompleksiškai kovai su terorizmu. Ir aišku, čia eina kalba apie keitimąsi duomenimis, apie įvairias politikos kryptis, įvairius fondus, e, įvairias priemonės, kurias mes jau turime Mes turime išanalizuoti visas jas ir dirbsiu kartu su ponė Reding, kad mes galėtumėm kompleksiškai, visapusiškai apžvelgti visą struktūrą e, informacijai keistis tiek ES, tiek už jos ribų, tam, kad pamatytumėm visą bendrą vaizdą ir galėtumėm išsiaiškinti, ar yra kažko, ko trūksta, ar yra kažko, ko yra per daug, dėl duomenų keitimosi, dėl um, išlaidų ir naudos, dėl proporcingumo ir, taip to, ir duomenų apsaugos. Po šios analizės aš Aš sugrįšiu pas Jūs su pasiūlymais dėl to, kaip būtų galima geriau kovoti su terorizmu. Gracias, señor presidente. Señora candidata. Dėkoju, pirmininkė. Pone paskirtoji komisijos narė, norėčiau Jūs pasveikinti ir paklausti dėl Frontex kai ko. Frontexui priskirtas koordinuojamasis darbas susijęs su gražinimo klausimais ir su sienų apsauga, tačiau be abejo tai nėra pakaitalas nacionalinėms e, institucijoms. Tad ko mes siekiame per Frontex? Reikėtų įvertinti kaip yra padalintos atsakomybės sritis, kaip kritinių situacijų metu Frontex gali būti panaudota. Ir taip pat, aišku, reikia konkrečios valios apibrieštos, nes reikia taip pat skirti ir mm, realaus finansavimo, e, personalo išteklių. Na ir Ką galvojate dėl 2004 e, metų numatytų nuostatų? Ačiū. Frontexo valdyba atliko analizę ir įvertinimą ir pateikė kelis pasiūlymus, kaip sustiprinti ir išplėtoti Frontexą. Kaip jūs sakėte, Frontexas yra agentūra. Ji gali koordinuoti, gali padėti, tačiau negali perimti atsakomybės už sienas. Frontexas yra paremtas solidarumu. Dažnai lengva pasakyti e, solidarumas, tačiau labai sunku solidarumą kartais įgyveninti praktikoje. Taigi aš sieksiu stiprinti Frontexą, suteikti jiems daugiau galimybių pirktis savo įrangą, kad e, jie nebūtų priklausomi nuo valstybių narių kiekvienu atveju. Sieksiu, kad Frontexas turėtų specializuotus skyrius, kad glaudžiai dirbtų su įvairiais sienų kontrolės mechanizmais ES ir Eurosur, kurį aš tikiuosi išplėtosime, paruošime ir dėksime per šią kadenciją. E, taip pat, kad jie dalyvautų personalo apmokyme dėl tarptautinės teisės taikymo, dėl neištuntimo atgal grėsia pavojus principo taikymo. Aišku, kad jie dirbs glaudžiai ir su trečiosiomis šalimis, su kuriamis mes turime redmisijos sutartis. Ir aš uh, ieškosiu galimybių šį bendradarbiavimą išplėtoti. Aišku, kad mes dirbsime su Junktinių tautų pabėgėlių komisaru ir Junktinių tautų prieglopščio komisaru, kad galėtumėme bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Libija. Aš manau, kad šiais klausimais tikrai galėtumėm pasistumėti į priekį. Bet Galų gale, aišku, labai daug kas priklausys nuo valstybių narių noro įgyvendinti tai, kas yra suplanuota. Mes galime prisidėti prie to, mes galime padėti tam vykti, tačiau mes negalime to atlikti už valstybės narės. Ačiū. Gracias. Bueno, Frontex ya trabaja con la Organización Internacional para las Migraciones y con el... Ačiū. Na, Frontexas jau dirba kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir yra nemažai personalo išteklių numatyta, tam tikras biudžetas išskirtas, tačiau vis dėlto susidurama su sunkumais. Reiktų iš tikrųjų pažvelgti labiau į pietus. Būtent čia įvyksta didžiosios strategijos - Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje, tai matome kitose šalise. Būtent į jas reikėtų nukreipti žvilgsnį ir Frontexas turėtų e, čia veikti. Tačiau kyla klausimas, kaip. Reikia gerinti e, saveikumą įvairių organizacijų, tačiau ką tai reiškia 2017-2013 metams? Kokius išteklius jūs turite omenyje? skirti. Money, you... Taip, čia yra problemų. Frontex turi daug pinigų, tačiau, kaip jūs sakote, kartais jie negali duoti rezultatų, nes nėra garantijų, nėra aiškumo, ar tos operacijos vyks valstybėse narėse, ar valstybės narės prisidės ar ne. Viskas gali labai greit pasikeisti. Tam tikrą prasme Frontexas galėtų susipirkti tam tikrą įrangą ir būtų galima uh, analizuoti, aišku, aiškintis, kuriuose srityse būtų naudingiausia tai daryti, tam, kad Frontexas būtų daug, daugiau nepriklausomas nuo valstybių uh, sprendimo prisijungti prie vienos operacijos ar ne vienu ar kitu, ar kitu atveju. Per artimiausias savaitės aš sugrįšiu pas Jūs e, su pasiūlymais, kaip būtų Frontexą sustiprinti konkrečiai. Gracias. Mrs. Bauer. Thank you so much. Pane Bauer. Asszony az a kitüntető lehetőségért, hogy még egy kérdés. Taip, ponia Malmström, man sutikta galimybė pateikti papildomą klausimą moterų teisų komiteto vardu ir EPP frakcijos vardu būtent. Kalbėsiu apie priekybą žmonėmis. Tai yra labai svarbus aspektas, jūs tą pabrėžėte taip pat ir savo programoje ir lygių galimybių komiteto, komitetas nustatė, kad 90 procentų um, prekybos žmonėmis aukos yra moteris arba vaikai ir tas skaičius vis labiau auga, vis daugiau aukų turime. Tad norėčiau sužinoti, kokias teisinės priemonės ketinate įvesti, kad um, būtų užkirstas kelias tokiai priekybai ir ką ketinate daryti e, siekdama apsaugoti tas aukas, e, kad jos nebūtų paliekamos likimo valioje, kad jomis būtų pasirūpinta. Ką ketinate daryti, kad e, taip pat ir paklausos pusė būtų, kad paklausa būtų sumažinta apskritai tokios priekybos? Labai ačiū. Tai vienas iš klausimų, kuris man labai arti širdies Aš sutinku, kad tai yra siubingas nusikaltimas. Moteris, mergaitės, net ir berniukai kenčia nuo jo. Neįsivaizduoju baisesnio žmogaus orumo pažeidimo, kaip būti parduotam kaip seksualiniam vergui. Apie kokią laisvę čia galima kalbėti. Todėl su tuo nusikaltimu turime kovoti labai rimtai. Visos valstybės narės privalo tai vertinti kaip labai sunku nusikaltimas su atitinkamomis bausmėmis Taryboje pažangos yra pasiekta, dėl tam tikrų dalykų nepavyko susitarti, tačiau manau, kad mes jau pakankamai toli nuėjome. Norėtume šiek tiek sulisabonintą pasiūlymą pateikti dėl direktyvos kovai su vaikų prekyba ir vaikų seksualiniu ir kitų e, seksualiniu išnaudojimu. Tikiuosi, kad dabar atsiradus bendrais primimo procedūrai ir tokiam ryštui Europos parlamente bei valstybės narėse dirbti šiuo klausimu mums pavyks pasiekti susitarimo šią temą labai greitai, nes, kaip jūs sakėte, tai yra siaubingas nusikaltimas. Be to reikia stengtis reabilituoti aukas, nukentėjusiosius. E, į šį darbą e, turi būti įtraukta, atraukti ir daugelis kitų, nesgi yra tiek daug priemonių, kurių mes negalime įgyvendinti visiškai, nes tai yra susijęs su išorinė dimensija, su Europos kaiminystės politika ir apie tai turime galvoti iš e, platesnės perspektyvos. Be to turime bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Pavyzdžiui, Moldovoje yra labai daug gerų programų dėl tokių jaunų moterų reabilitavimo ir e, galimybių rasti darbą joms sukūrimo ir integruotis į visuomenę. Ačiū, ponia Bauer, dar sėki. Nagyra értékelem azon elkötelezettségét ezen a téren. Szeretném megkérdezni. Tai yra įsipareigojimas, kurį mes esame prisėmę šioje srityje. Tad kaip vertinate tai? Patirtis parodė, kad keli generaliniai direktoratai užsima šiais klausimais, bet vieno atsakingo nėra. Ir atskiros valstybės narės taip pat tarpusavyje mažai koordinuoja savo veiksmus. Ar būtumėte už tai, kad būtų paskirtas Europos koordinatorius šiems klausimams? Pone Malmström. Taip, Taip, aš būčiau už tai. Ir aš tikiuosi, kad Europos koordinatorius galėtų būti laisvės saugumo e, ir teisingumo generaliniam direktorate. Aš tikiuosi, kad ta problema, apie kurią jūs, ponė Baur, kalbate, leis uh, mums sukurti, ją galėsime spręsti sukurdami aiškį ir nuseklę strategiją. Būtent to aš ir sieksiu šiomis direktyvomis ir vidaus saugumo strategiją. Kartu su kitais komisijos nariais šio klausimu dirbsime ir, kaip aš čia jūs jau sakėte, daugelis kitų komisarų taip pat tą problemą spręs iš skirtingų perspektyvų. Žinoma, ponė Ašton taip pat prisidės prie to. Ačiū dar sėkiu. Pone Matiju. Merci, monsieur le président. Gerbiamoji paskirtoji kandidatė į komisarės. Aš paklausiau dėl migracijos ir prieglopščio. Kaip jūs ketinate užtikrinti, kad visi europiniai prieglopščio ir migracijos teisės aktai būtų gyvendinami? Kokiu priemoniu um, jūs imstės prioritetiškai? Kokie, kok, kokį prioritetą jūs skirsite e, nelegaliai esančių žmonių gražinimui? Premastrom. Imigracijos paktas turi būti gyvenintas ir įvertintas e, kitais metais kiek prisimenu, yra jau daug priemonių gyvendinta, tačiau dar daug ką liko padaryti ir tikrai e, išskirsiu priemonės į prioritetus, tačiau manau, kad prieglopšio klausimai yra labai svarbus. Tai yra visas prieglopščio paketas. Aš žinau, kad tai yra labai delikatus klausimai, ypač taryboje. Tikrai neturiu iliuzijų, tačiau manau, kad yra labai svarbu turėti bendras taisyklės prieglopščio prašytams, bet taip pat ir bendrai nacionalinėse sistemose turi būti vadovavimasi bendromis taisyklėmis dėl pagrindinių dalykų. Ir jeigu žmonės labai ilgai turi laukti eilėje, aišku, kad tai turi savo kainą. Dėl, nere, dėl neteisėtos imigracijos tai yra svarbus prioritetas, labai svarbu e, numatyti reikiamas priemonės šioje srityje. Aš jau sakiau, kad siektų stiprinti Frontexą, kaip jau minėjau, reikia tai padirbti su trečiosiomis šalimis. Aš manau, kad uh, Mm, naujasis e, prieglopščio biuras Valetoje, kuris turėtų pradėti dirbti jau rūdienį, sieks būtent padėti pasidalyti atsakomybę tarp skirtingų valstybių narių. Aš manau, kad ir toliau galėsime mm, pratęsti diskusiją su trečiosiomis šalimis, ypač Libija ir Turkija, kitomis regiono valstybėmis siekiant e, sudaryti susitarimus dėl readmisijos ir uh, dėl to, kad tos valstybės padėtų mums kontroliuoti ir suvaldyti nelegalią imigraciją. Dar panematyti. Jūs kalbėjote apie Libiją ir Turkiją. Gal jūs galėtumėte pagarantuoti mums, kad kiekviena sutartis, kuri bus sudaryta su trečiaja šalimi, um, įtrauks taip pat ir skyrių dėl uh, nelegalios imigracijos. Taip, su Libija ir su Turkija uh, šie klausimai vis dar svarstomi. Mes žinome, kad diskusijos sudėtingos su Libija ir aišku, kad procesas yra ilgas ir ir sudėtingas. Šiek tiek langas jau pravertas. Um, ponas Baro lakurčio mėnesį uh, šio beito pasiekė. Ir toliau yra tos uh, bandoma tas diskusijas su Libijos valdžia gilinti ir platinti. Aišku, labai viskas priklausys nuo um, situacijos toje šalyje, bet tikrai visi šitie klausimai yra mūsų darbo tvarkė. Mrs. Lin. Pane Lin. Ačiū. Vivian Reding uh, kovos su diskriminacija kartu su žimtumo ir socialių reikalų komisaru. Daug migrantų, pavyzdžiui, turi įvairią negalę. Taigi patirs diskriminacija ne vien dėl to, kad jie yra imigrantai, bet taip pat ir dėl to, kad turi negalę. Taigi noriu paklausti, ar kom, manote, kad komisijai turėtų būti dirbama kartu visų komisarų? Kaip jūs ketinate dirbti su žimtumo socialinių reikalų komisaru ir su komisarė Reding, kad tokie žmonės, kurie yra imigrantai ar, ir kurie, pavyzdžiui, turi negalę, ar yra pagyvenę, ar turi kitokią socialinę orientaciją, kad kad jie nepatirtų daugybinės diskriminacijos. Pane Lina, aš puikiai žinau, kaip, su kokiu ryštu jūs imate šių klausimų, kokie jums jie svarbus ir tikrai turiu pasakyti, kad tie klausimai pagrinde bus ponios Reding atsakomybė, bet aš irgi prisidėsiu prie jų sprendimo. Ir visiškai akivaizdu, kad ir Stoholmo programoje ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamoms grupėms, moterims, vaikams, neįgaliesiems. Tai yra žmonėms, kuriems reikalinga galbūt papildoma apsauga. Tai yra žmonėms, kurie, uh, dėl, buvo, dėl, kurie buvo diskriminuojami ne dėl vieno aspekto, dėl daugiau aspektų. Ir tikrai dirbsiu kartu su ponė Reding, kad šitie visi klausimai taptų labai svarbių darbo tvarkės punktų ir būtų įtraukti į visas politikos rytis. Panelin. Kaip žinote, jau yra parengtas pasiūlymo projektas kartu su taryba. Jūsų nuomonė, kiek svarbi yra kovos su diskriminacija direktyva? kaip greitai ją reikėtų priimti, kad žmonės e, nekentėtų nuo diskriminacijos. Ar jūs galėtumėt padaryti spaudimą tarybai kartu su kitais komisarais, kad ta horizontalioji direktyva kovai su diskriminacija būtų priimta labai greitai? Pone Malmström. Taip, ponė Lin. Aš, kaip buvusi Švedijos vyriausybės Europos reikalų ministrė ir buvusios pirmininkaujančios šalies atstovė, aš labai daug jėgų skiriau šiam klausimui kartu su kolegomis e, pirmininkaujančioje Švedijoje. Mes tikėjomės e, tą dokumentą priimti, bet mums nepavyko, liko keletą sunkumų. Dabar tikiuosi, kad Ispanija ir e, kitos trys pirmininkaujančios šalis tą klausimą pakankamai rimtai įvertins, nesgi labai svarbu tokią direktyvą turėti ir kartu su dabartinė pirmininkaučia šalimi ir taryba mes stengsimės padaryti viską, kas įmanoma, nes tai yra nepaprastai svarbus dokumentas ne tik vidaus reikalams, bet ir visai ES ir kitoms jos gyvenimo sritims. Labai ačiū, ponė Gijom. Je reviens, madame, sur la, la question du pacte. Norėčiau sugrįžti prie prieglopšio paketo. Jūsų atsakymuose raštu jūs pasisakėte už tai, kad reikėtų kaip galima greičiau patvirtinti prieglopšio paketą, tačiau jūs taip pat sakote, kad neįspręstos dar diskusijų klausimai susijęs su prieimimo sąlygomis ir jūs e, tik ką kalbėjote apie tai, kad kai kurios valstybės narės labai kritikavo komisijos pasiūlymą dėl prieglopšio e, paketo, dėl direktyvos, dėl kvalifikavimo ir prieimimo. Nors parlamentas dar nepradėjo dirbti šiuo klausimu. Aš noriu paklausti, kokiu konkrečiu priemonių jūs ketinate pasiūlyti, kad būtų išbrista iš tokios įstrigusios situacijos, kalbant apie 2012 metus, kad būtų sudarytas bendras prieglopščio, kad būtų sukurta bendra prieglopščio tvarka sistema, kad būtų tikrai užtikrinta efektyvi prieiga prie prieglopščio apsaugos, atitink, laikantis tarptautinio apsaugos taisyklių. Mrs. Malson. Oui, Madame Guillaume, comme, comme vous dites. Pone Gijom, kaip jūs ir sakote, tai yra pasiūlymai, kurie dar yra procese, tačiau, kaip jūs sakėte, juos labai sudėtinga yra patvirtinti taryboje, būtent dėl tų jautrių momentų, kurie išlieka dar. Tačiau taryba visos valstybės narės e, susitarė dėl Stoholmo programos ir dėl to tikslo, kad reikia sukurti 2012 metais bendrą prieglopšio erdvę. Ir visi pasisakė už tą bendrą tikslą ir aišku, kad reikės ieškoti tokių sąlygų, kurios būtų priimtinos, padorios, kurios būtų panašios visose valstybėse narėse. Taigi tą langą jau pravėrė valstybės patvirtinamos e, Stoholmo programą ir aš sieksiu juo pasinaudoti. Ir aišku, kad bendro sprendimo procesas numato, kad ir Europos parlamentas galės dirbti kartu, ir, e, kartu su komisija taip pat, kad tos direktyvas galų gale būtų patvirtintos. Bet tikrai neslėpsiu, kad uh, Tai yra labai sudėtingos diskusijos, kurias, prie kurių sėkmės turėsime prisidėti mes visi, bet aš manau, kad jeigu norime prie glopščios sistemos, kuri būtų bendra 2012 metais, mes turime visi prisidėti prie to. Dar ponia Gijom, laukia 2012 metų e, praeitą savaitę. Pone Reding atsakinga už pagrindinės teisės, e, praeitą savaitę pasak, pateikė tam tikrus įsipareigojimus. Ar jūs galvojate taip pat, kad kai eina kalba apie um, bendrijos teisę, e, šis klausimas jau buvo paminėtas tik dėl prieglopšio politikos, tai yra dėl negražinimo, neišsintimo atgal ir dėl pagalbos jūroje. Kaip jūs galvojate čia, kokios yra procedūros. Taip, tai irgi yra paketo dalis. Visos valstybės uh, sutiko ir pasirašė tarptautinės konvencijas ir neišsiuntimo atgal į grėsę pavojus principas turi būti gerbiamas visų valstybių narių. Tai yra tarptautinė konvencija. Visos valstybės narės privalo jos laikytis ir aišku, kad komisija prižiūrės, kad taip ir būtų, kad visos valstybės narės laikytųsi šių nuostatų. Ačiū. Klausimas ponui Koelio. Dėkoju, pirmininkė. Na, mes e, pažįstame ponę Ceciliją Malmström, žinome, kad ji yra kompetentinga. Ir dabar pakalbėkime apie prioritetus. Šengeno erdvė yra laisvės, e, saugumo ir teisingumo erdvės e, epicentras, galime sakyti. Ir mes turime vis, visas pastangas dėti į tai, kad išorės sienų apsauga būtų pagerinta. Um, be to tikrai neapseisime. Ir Iš tiesų, 2010 tai 2007 metais turėjo būti vykdomas tam tikras projektas, kuris jau už tai vėluoja tris metus. Jam skirta daugiau negu 70 milijonų eurų Europos Sąjungoje. Ne, nežiūrint dar tų lėšų, kurias skiria atskirai valstybės narės. Ar SIS-2 sistema jums yra prioritetas ir kada ji pagaliau pradės veikti? Ir jeigu dar kartą ji, jos veikimas sužlugs. Ar bus iš to daromas kokios nors išvados, ar tai turės pasie, pasiekmių? Well, yes, Labai ačiū, ponė Kailija. Hmm, SIS2, nepaisant visų sunkumų, išlieka dar projektas su daugeliu problemų rangovai nesielgia taip, kaip mes tikėjomės. Ir tai yra labai skausminga istorija. Europos komisija tam skiria labai daug dėmesio. Rangovui e, pateikėm tam tikrą bazę, kurios pagrindų jis turės įrodyti, kad jie sugeba dirbti, kad atsižvelgia į kritiką ir sugebės pabaigti projektą. Jeigu taip atsitiks, puiku, tada galėsime eiti tolin. Jeigu ne, tada turėsim dar kartą grįžti į tarybą ir pasakyti, ne, tas nepasiteisina ir reikia ieškoti alternatyvių sprendimų. Manau, kad tikiuosi, kad per keletą dienų jau, po keletos dienų jau pamatysime, kuria kryptimi einame. Kaip jūs sakėte, tam, kad Schengeno erdvė funkcionuotų, reikia SIS 2 Tai yra mūsų prioritetas, bet taip pat aš noriu žinoti, kad ta ilga, sudėtinga istorija pasiektų pabaigą. To reikalausiu jau per pirmąsią savo darbo dienas. Darysiu viską, kad ir Europos parlamentas būtų deramai informuotas apie tą procesą, nes ta sistema turi funkcionuoti. Jeigu rangovas elgsis taip, kaip žada, tai iki metų pabaigos turėtų SIS2 pradėti veikti. Tikimės, kad taip ir atsitiks. Obrigado, Ponas Kuelio dar kartą. Ačiū, ponė pirmininkė. SIS-2 pateko į tikrai gana nemalonę situaciją, tačiau tai nėra vienintelis dalykas, e, kuris vėluoja ir vis sistema e, vėluoja, Justice portalo dėgymas vėluoja ir reikia elgtis protingai, o tikrai neprotinga yra nuolat pradėti naujus projektus, veltis į naujus dalykus be konkrečių um, tikslų, be konkrečios tvarkos, kurią reikia sukurti. Tuos dalykus, kurie jau metų metus vėluoja, kurie dar neįgyvendinti, turime pagaliau imti ir užbaigti. Ar nemanote taip, ponė Manstrom? Taip, manau, kad taip turėtų atsitikti, bet ašgi dar nepradėjau net dirbti todėl negaliu dabar apginti visko, kas yra padaryta. Bet sutinku, kad reikia ir SIS2, ir vis. Bet kaip aš jau daug kartų sakiau, reikia sukurti tam tikrą bendrą struktūrą, kad apžvelgtume visas turimas informacijos sistemas, dabartinės ir būsimas. Nereikia tik e, skubėti ir įdėkti brangias, sudėtingas ir labai jautres sistemas. Be abejo, nes čiagi kalbame apie asmenų informacijos rinkimą, todėl duomenų apsauga yra nepaprastai svarbi. Palaukim kelias valandas, kelias dienas ir pamatysime, kaip SIS-2 susiklostys likimas. Tai yra labai svarbus pagrindas veiklai. Mes dabar jau manome, kad procesas vėl pajudėjo, bet dar nesu tuo visiškai tikra. Reikia pasirūpinti, kad ta sistema pradėtų galioti prieš aptariant kitus klausimus, pavyzdžiui, išvykstančių iš menų duomenų bazės. Bet kaip jau sakiau, pagrindas yra SIS2 programos e, funkcionalumas. Right. <laughs> Ačiū. Sėdžiu štai čia. Labas rytas, sveiki atvykę. Linkiu Jums sėkmės. E, esu čia atvykęs kaip lygių galimybių komiteto atstovas ir kalbėjote apie prieglapšio sistemą, apie jos suderinimą, tai aišku sudėtingas dalykas, tačiau taip pat reikėtų užtikrinti prieglapšio teisę ir moteriams, kurios nukentėjo nuo e, genitalijų žalojimo. Tad reikėtų visą tai įtraukti į vadinamąjį lyčių e, dokumentų paketą. E, tad noriu tiesiog paklausti, ar manote, kad e, dokumentai susijęs su smurtu prieš moteris galėtų būti įtraukti? Ačiū. Kaip aš jau sakiau, jau pradėjome nagrinėti priemonės, kurios ES yra sukurtos, kad galėtume geriau bendradarbiauti su smurtu būtyje ES viduje. Kaip jūs sakėte, daug priemonių neturime, tačiau galime stiprinti bendradarbiavimą ir čia siekti pažangos. Žinau, kad Ispanija ir visas trijo tam skiria labai daug dėmesio. Kaip sakiau atsakydama į kitus klausimus, stengsimės į visas priemonės komisijoje ir ypač mano srityje įtraukti lyčių aspektą. Ir bandysime atsižvelgti ypač į ypatingą moterų pažeidžiamumą. E, turiu galvoje prieglapščio siekiančiasias moteris, nes neretai jos būna nu, išprievartavimų aukos ar e, genitalijų žalojimo aukos. Į tai privalu atsižvelgti. Aš žinau, kad yra ir kitų susitarimų kurie e, yra priim, kurie bus parengti kitų kolegų, ne tik manęs, ir bus bandoma lyčių matmenį įtraukti į visus susitarimus su trečiosiomis šalimis. Turbūt tai turės stebėti Europos parlamentas ir kitos institucijos. E, turime užtikrinti, kad tas matmo būtų įtrauktas. Bet jūs vis dar turėsite atlikti serginio šuns vaidmenį, kad iš tikrųjų taip atsitiktų. Sí, eh, ultima parte. Dar kartą, ponas Romeva. Taip, jūs paminėjote paskutinę dalį priemonės ir instrumentus. Ar juk nepakankamai yra skiriama personalo ir finansinių išteklių e, tam, kad apskritai būtų galima dirbti. Ar yra kokiu nors minčių gerinti šią sritį? Kaip aš suprantu, gal kažko nesupratau atsakydama pirmą klausimą. Ta klausimą dar reikia pastudijuoti, kol kas negaliu detaliai atsakyti ir kokiu pasiūlymu pateikti negaliu pasakyti, bet aš susirinksiu informaciją ir vėliau jums pasakysiu, kaip būtų galima į priekį. Dabar kol kas negaliu tokio atsakymo pateikti. Ačiū. Pone Liutford. You, Ačiū pirmininkė, gerbiama ponė Malmström. Jūs pabrėžėte, kad ketinate įvertinti dabartinius kovos su terorizmu teisės aktus, pasverdama jų efektyvumą ir proporcingumą. Ir sustiprinsite CEPOL ir Frontex veiklą, kad jie galėtų veiksmingiau ir koordinačiau dirbti. Man atrodo, kad tai e, leis sutelkti dėmesį į operatyvinį bendradarbiavimą, o ne kažkokį tai e, masinį kalbėjimą apie duomenis. Kaip e, prezidentas Obama per kalėdų e, lėktuvo išpulį sakė, problema yra ne ta, kad trūksta informacijos, o todėl, kad nepakanka jėgų ryštingai veikiančių. Kaip jūs e, galvojate pasinaudoti dabar jau turimomis priemonėmis rinkti duomenis apie keliaivius ir ar pasinaudosite tais duomenimis, kad parengtumėt bendrai efektyvų planą, kad būtų baigta dirbti nekoordinuotai ir neefektyviai? Ar E, nėra taip, kad SIS2 ir vis nebesusilaukia to dėmesio, kokio jie turėtų susilaukti. Ir dėl to nebegalime surinkti reikalingų PNR duomenų ir panašiai, įskaitant ir apie iš, atvykstančius žmonės, ne tik išvykstančius. Du dalykus čia galėčiau paminėti. Žinoma, jūsų klausimai yra susijęs su tuo, apie ką jūs šiandien kalbėjome. Visa Stoholmo programa uh, ir vidaus saugumo strategija yra susijusios su praeities klaidų taisymu. Kitas rytis Europos bendradarbiavime dar yra labai e, jautri. Teisingumo, laisvės ir saugumo sritis bendrai yra pakankamai jauna. Gana greitai mes dirbame, bet atrodo tarsi yra daug atskirų taškų pridėta, bet jie nesujungti. Todėl reikia stengtis koordinuoti veiksmus. Aš stengsiuosi tai daryti kartu su komisarė Reding ir kitais kad mes sukurtume gerą sistemą prieglopšių migracijai, išorinėms grėsmėms, nus, tarptautiniams nusikaltimams įvertinti ir kad tai būtų daroma kuo nusekliau. Duomenų rinkimo ir informacijos sistema čia atlieka kertinį vaidmenį. Kaip prezidentas Obama sakė, mes turime geriau tuos taškus sujungti, e, nes, e, kaip Obama sakė, sistema tiesiog pavedė. Ateityje tokių sistemos pavedimų reikėtų vengti. Taigi turim prieš įvertinami sistemas užtikrinti, kad jos sklandžiai veikia. Kaip prezidentas Obama sakė, mes turime sukurti bendrą sąrangą, bendrą architektūrą ir pasverti visus kriterijus, visą papildomą vertę, proporcingumą, domenų apsaugoje ir panašiai tą privalome padaryti prieš mm, skubėdami sukurti naują sistemą. SIS turi pradėti veikti prieš perinant prie tos e, atvykimo išvykimo sistemos sukūrimo. Labai gera žinia. Kita klausimo pusė. E, operatyvinio bendradarbiavimo koordinavimo stoka. Ar jūs norėtumėt pažvelgti į tokius pavyzdžius, kaip e, Slovakijoje e, žlugęs oro uosto saugumo patikrinimo išbandymas. Um, sausio 9 dieną ten e, buvo bandomas, atliekamas bandymas su sprogmenimis ir e, Slovakai nesugebėjo rasti reikalingų sprogmenų Vėliau Slovakija informavo Airiją ir Airija sulaikė tą asmenį. Aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kad Europoje egzistuoja tikra problema. Europoje, e, Amerikoje agentūros nesugeba bendradarbiauti. Aš manau, kad visos tos e, schemos, kurios žmonės kartais laiko kaip stebuklingas lasdeles, iš tikrųjų nieko neduoda ir žmonės e, kitoje sienos pusėje ir kitoje Atlanto pusėje nepatiria jokios naudos iš to. Na tai ir filosofinis klausimas, galų gale mesgi tik žmonės. Galiu jums e, pavyzdį iš savo šalies duoti iš kitų šalių, tikrai, kur policija, pavyzdžiui, nesugebėjo panaudoti turimą informaciją ir dėl to buvo įvykdyti nusikaltimai, žmonės nukentėjo ir taip toliau niekuomet nerasime priemonių, kurios leistų visiškai išvengti tokių dalykų, tačiau mes vis tiek turime stengtis geriau susijęti visas tas priemonės, kurias turime, kad geriau jas išanalizuotumėm, susijėtumėm tarpusavėje, kad agentūros tarpusavėje geriau bendradarbiautų, kad labiau būtų pasitikima keičiantis tą informaciją, kurią turime. Ir aš labai tikiuosi, kad galėsiu prie to prisidėti. Tačiau vis tik tai visi yra žmonės ir klaidų galimybė išlieka. Thank you. Mrs. Boskurt again. Pone Boskurt vėl. Thank you, Mrs. Malmstrom. Ačiū, ponė Malmstrom. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, mes tikėjomės, kad komisija pateiks naują pasiūlymą dėl reglamento, dėl ribojančių priemonių prieš įmonės ir subjektų susijusių su Al-Qaeda, Bin Ladenu ir Talibanu pagal 75 um, ES veikimo sutarties straipsnį pagal bendro sprendimo procedūrą. Tačiau taryba neseniai priėmė reglamentą pagal 215 straipsnį pagal kurį Europos parlamentas visiškai neįtraukiamas į sprendimo prieimimą. Ar jūs galvojate ateityje įtraukti um, Europos parlamentą į sprendimų prieimimą pagal 75 straipsnį, kaip yra nustatyta? Ar jūs ketinate pagal 75 straipsnį priimti bendrą teisinį pagrindą dėl uh, ribojančių priemonių, dėl kapitalo judėjimo, pavyzdžiui, kaip lėšų išaldimo mm, ir tinkamo demokratinio atskaitomumo lygio užtikrinimo? Pane Malstrom. Yes, remember... Ačiū. Prisimenu tas diskusijas, kurios vyko Europos parlamente plenarinėme posėdėje vos prieš mėnesį. Ir aš taip suprantu, kiek aš prisimenu, ir tarybos, ir uh, parlamento teisinės tarnybos nustatė, kad reikia taikyti 215 straipsnį, kai eina kalba apie tarptautinės ribojančias priemonės ir lėšų išaldymą. Ir mes nesutikome su Europos parlamento aiškinimu. Uh, Tačiau, aišku, kai eina kalba apie lėšų išalimą ar panašias priemonės Europoje, tai tuomet tai būtų 75 straipsnis. Tai čia ginčiuosi tos jūrinės tarnybos. Aš visuomet stengsiuosi būti kaip galima atviresnė ir skaidresnė darbės Europos parlamentu, tačiau aišku, kad čia didžiausia atsakomybė teks kolegiai Ashton ir Vis tik tai ir tarybos, ir parlamento e, tarnybos nusprendė, juridinės tarnybos nusprendė, kad šiuo atveju reikia taikyti 215 straipsnį. Pane Baskur, esate pasirengusi pateikti pasiūlymą dėl asmenų, kuriems tokios priemonės būtų taikomas ES viduje pagal 75 straipsnį. Tai toks būtų mano papildomas klausimas ir ar jūs taip pat esate pasirengusi sutikti su mūsų pasiūlymu dėl pagal, e, pagal gruodžio komisijos sprendimus dėl to, kokios aktualiausios ribojančios priemonės turėtų būti taikomos kovai su terorizmu ir kad tai būtų atliekama um, Europos parlament, su Europos parlamentu glaudžiai bendradarbiaujant ir jam prižiūrint. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad tai būtų puikiai mintis surenkti, su, suburti tokį nepriklausomą ekspertų tinklą. Aišku, kol kas nepanalizavau detalių. Aš manau, kad vis tiek eina kalba apie tokias ribončias priemonės. Labai svarbu, kad jos būtų tinkamai orientuotos, tikslingai nukreiptos, kad civiliai gyventojai netaptų jų objektų. Kad, aišku, kartais tas tokios priemonės yra tokios gana. Gru grubios, tačiau kartais jas reikia pritaikyti. Vis tik tai, kai eina kalba apie um, civilius gyventojus, reikia nepamiršti pagrindinių teisių apsaugos. Bet aš manau, kad pati mintis yra labai gera, tik tai reiks dar sugrįžti ją padiskutuoti, detalės panalizuoti. Thank you. Herr Strasse. Herr Grüß Gott, äh, Frau Malmström. Strasse. Der neuen Funktion Sveiki, ponė Malmström, sveikinu Jūs naujoje Jūsų funkcijoje. Ir iš tikrųjų net smagu žiūrėti, su kokiu ryštingumu ir ambicingumu Jūs kalbate apie savo būsimą veiklą. Na, aš užsiminsiu dar kartą apie terorizmą. Grėsmė kylanti dėl terorizmo mums tik dar kartą buvo priminta po to galimo išpolio per Kalėdas. Ir ES piliečiai jaučiasi nesaugiai jiems kyla grėsmė ypatingai dėl islamo ekstremistų. Tad šioje srityje turime e, veiksmingiau dirbti Europoje. Žinote, kad ir prezidentas Obama e, sakė, kad e, problema ne tiek informacijos e, stoka, bet tiesiog jos tų duomenų įvertinimo problemos. Ir man įdomu kur jūs ketinate imtis konkrečių priemonių, formuodama bendrą saugumo strategiją, kad veiksmai būtų labiau koordinuojami ir kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama taip pat ir su amerikiečiais. Ačiū, ponė Manstrom. Yes, Ačiū. <clears throat> Kaip jūs sakėte, Kalėdų dienos įvykiai parodė, kad terorizmas tebelieka didelė grėsmė ir čia negalime atsipalaiduoti. Esu anksčiau sakiusi, kad norėčiau gauti duomenų rinkimo priemonių apžvalgą. Turiu galvoje priemonės ES viduje ir skirtingus susitarimus su kitomis šalimis, pavyzdžiui, Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Be abejo, JAF yra labai svarbi partnerė kovoje su terorizmu. Reikia tų priemonių apžvalgos. Teisingumo ir vidaus reikalų ministrai susitiks ryt ir poryt kartu su komisijos nariu Oliu Ren Sekretorius Napolitano irgi dalyvaus tame posėdėje, turiu galvoje Junktinio Amerikos valstijų pusę. Ir e, aptarsime priemonės, kaip būtų galima tą darbą tęsti ateityje. Labai svarbu, kad jie atvyksta, tai yra sekretorija, atsiprašau, <laughs> kad jie atvyksta į Toledo ir aptarė tos klausimus su kitais ministrais. Kaip prezidentas Obama sakė, tai yra tų skirtingų išmėtytų taškų sujungimas. Turime dirbti geriau, turime stiprinti bendradarbiavimą tarp agentūrų, valstybės narės turi e, daugiau noro demonstruoti, palaikyti ryšį su agentūromis. Kaip žinia, Europolas dirba fantastiškai gerai, tačiau kartais valstybės narės turi ribotas galimybės keisti informaciją. Todėl e, turime stiprinti pasitikėjimą agentūromis, kad informacija būtų suteikta tokioms organizacijoms kaip Europol ir kad tarptautiniai nusikaltimai būtų iš... išvengti ateityje. Dėl vidaus strategijos. Taip, ten irgi bus kalbama apie terorizmą, peržiūrėsime būtiniausius infrastruktūros politikos priemonės, kaip galima apsaugoti tą būtiniausią infrastruktūrą, kaip apsaugoti duomenų, informacijos sistemas. Čia mes atsiliekame, turiu galvoje, kibernetinius nusikaltimus, tai yra teroristų ginklas ir e, aš siūlysiu čia labai konkrečių žingsnių, nepažeisdama vidaus saugumo strategijos rėmų. Ačiū. Tai punto para la señora Jiménez Becerril. Toliau kolega Jiménez Becerril. Labai ačiū ir dėkui iš suteiktą žodį. Aš labai džiaugiuosi, ponė Malmström, kad jūs savo įžangoje kalbėjote apie terorizmo aukas, nes vis tik dėje mes e, juos prisimename po rimtų teroristinių išpolių. Visigi žinome, kad e, grėsmė yra labai didelė ir bet kas iš mūsų gali tapti terorizmo auka. Ar jūs sutinkate su manimi, kad yra nepriimtina tai, kad ES iki šiol nepakankamai gerai reagavo ir nesuderino valstybių narių teisės aktų? E, turiu galvoje e, terorizmo aukų apsaugą. Gruodžio mėnesį per paskutinį plenarinį posėdį e, ponas Baro pasakė, kad bus bandoma e, daryti e, imtis pastangų, kad būtų sukurtas, e, ta, sukurta tam tikra Europos kovos su terorizmu hartija. Ar jūs imsitės kokiu priemoniu čia ir ką konkrečiai darysite, kad tai taptų realybė? Ačiū, ponė Valmstrim, žodis jums. Taip, tai yra labai svarbus reikalas. Aš turiu e, draugą, kuris Madride e, per išpolius žuvo 2004 metais. Terorizmas yra reiškinys kurį turime reaguoti platesniu mastu. Mesgi jau esame sukūrę, sukūrę tam tikrą bendradarbiavimo tinklą ir per tą tinklą valstybės narės gali keistis patirtimi ir žiniomis. Be to yra sukurti fondai, kuriais galima naudotis, steigiant įvairias organizacijas, užmesgant bendradarbiavimą su pilietinė visuomenė ir panašiai. Tai puikios iniciatyvos, kurias būtina plėtoti pagal vidaus saugumo strategiją mes galbūt galėsime įvesti ir tam tikrą saugumo fondą. Ir tada pa, iš jo galėsime imtis priemonių skirtų konkrečiai augoms padėti. Aš katinu labai e, kruopšiai ištirti, ką ponas Baro yra padaręs anksčiau, kad e, suprasčiau, kaip jo iniciatyvas galima būtų toliau tobulinti ir kaip būtų galima sukurti nuoseklesnį ES poziciją. Pana Nemakoviai. Thank you. Um, we'll move to anti-corruption. Ačiū, norėčiau pereiti prie kovos su korupcija. 78 iš ES piliečių sutinka kad korupcija. Kalbėtoja pasitikė taiso. 78 procentai ES gyventojų su, galvoja, kad korupcija yra labai svarbi problema. Tai yra Eurobarometro 2009 metų duomenys. Ir turint omenyje, kad um, ES nusprendė pris, laikytis jungtinių tautų kovos su korupcija sta, konvencijos standartų ratifikuodama šią konvenciją, ką jūs ketinate padaryti, kad būtų veiksminga ir laiku į įgyvendinami ES monitoringo mechanizmai kovos su korupcija srityje ir kad būtų taip pat e, efektyviai imamasi priemonių pratesiant tą kovą kokio tvarkarašio laikysitės, kokių apčiuopiamų, pamatuojamų tikslų jūs ketinate pasiekti kovodama su korupcija. Pane Malstrom. Um, Taip, žinau Eurostato šios duomenys ir skaitau uh, Transparency International tarptautinį e, kasmetinės ataskaitos, um, kur pamatuojama korupcijos lygis visose valstybėse ir uh, man padarė įspūdį tai, kad kai kurios ES valstybės narės yra pakankamai žemai tame sąraše. Taigi, iš tikrųjų, tai rodo, kad reikia imtis kovos su korupcija, jeigu norime uh, patikimai atrodyti, įvaizdį išlaikyti, kai eina, kai eina kalba apie tai, kad mes mokome kitas valstybės kovoti su korupcija, mes turime ir namuose tai daryti. Aš tikrai kovos su korupcija srityje pateik, ketinu parengti komunikatą. Tačiau, aišku, reikės atspindėti tam tikras mintis ir reikės siekti tam tikrų pamatuojamų tikslų. Uh, ne vien tik kalbėti reikia, reikia galvoti apie tai, kaip galima dirbti kartu. Ir kitų metų gruodį bus e, taip vadinamoji kovos su korupcija diena žymima ir tuomet mes galėsime konkrečiau pagalvoti apie tai, kaip kovoti su korupcija ES. Labiau apčiuopama, nes tai yra didėjanti problema ir piliečiai tam teikia ypatingą dėmesį ES. Ačiū, ponia Makovei. Tik tai noriu paaiškinti, kad savo klausime Būtent aš kalbėjau apie monitoringo mechanizmą, kurį numato Stoholmo programa ir kuris turi būti įdėktas pagal šią programą. Antras dalykas, kaip jūs per savo kadenciją sieksite užtikrinti, kad bendradarbiavimas su komisijos tarnybomis, kurios yra atsakingos už kovą su sukčiavimu, nes būtent korupcija yra susijusi su sukčiavimu, kaip jūs užtikrinsite tą koordinavimą? Taip, iš tikrųjų, tai yra susiję dalykai ir visos komisijos yra darbas užtikrinti, kad visą tai, ką mes darome, būtų aišku, kad mūsų ataskaitos būtų aiškios. Ir tikrai iš e, savo patirties galiu pasakyti, kad tai yra ne vien tik tai uh, Olaf, kuris yra tiesiogiai atsakingas už tą darbą, bet ir visos komisijos darbas. Ir pirmininkas Barosto tikrai yra pasiryžęs dirbti, maksimaliai dėti pastangas, kad būtų užtikrinta, jog iš tikrųjų tai yra visos komisijos atsakomybė ir kad būtų tai daroma. Ir aš žinau, kad ir jūs labai daug dirbate šio klausimu. Tačiau taip, labai svarbu, kad monitoringo mechanizmai būtų labai aiškus, kad būtų paremti labai aiškiais ir pamatuojamais kriterijais ir kad būtų ieškoma galimybių pagerinti e, veikimą čia ir galbūt iš tikrųjų kaltųjų įvardinimas ir, ir um, pasmerkimas galėtų būti viena iš priemonių. Tačiau reikia dirbti e, įvairios, įvairiose lygmenyse. Aš žinau, kad, kaip, pavyzdžiui, kai kuriuose valdybės, tarkime, ES jau yra susijungusios į tam tikrą kovos su korupcija tinklą. Ir aš manau, kad galima bus paieškoti ir kitų pasiūlymų, nes manau, kad tikrai turi būti um, darbas konkretus ir apčiuopiamas, ne vien tik tai gražų žodžiai. Ted. Tack så mycket ordförande. Cecilia, du har i dina skriftliga svar meddelat att du avser att lägga lag till direktiv om människohandel under det... Ačiū, ponė pirmininkė. Sakei, Cecilija, kad ketini pateikti pasiūlymą dėl kovos su prekyba žmonėmis ir mūsų frakcija tą mintį labai remia, nes iš tiesų jau laikas, e, kad ES konkrečiai ką nors darytų ir kovotų su prekyba žmonėmis. O kaip čia vertintum galimybę imtis e, geresnių, veiksmingesnių prevencinių priemonių? Kad e, būtų e, geriau kovojama su prekyba žmonėmis. Anksčiau buvo pateiktas pasiūlymas, kurį pateikė Komisijos narys Baro ir Švedija pirmininkaudama nesugebėjo pasiekti susitarimo to klausimu. Ačiū. Aš kaip jau anksčiau sakiau, e, mes e, bandysime tą pasiūlymą pateikti dar kartą. Mes buvom labai arti susitarimo, bet tai buvo susijęs su apibrėžimais. Mes nugebėjom sustarti dėl bausmių, pavyzdžiui, apibrėžimo. Mums nepavyko suvienyti nuomonės, bet aš tikiuosi, kad aš sugebėsiu pateikti pasiūlymą dar kartą ir jūs, kaip bendras sprendimų prieimėjas, galėsite. Uh, padėti man pasiekti susitarimą. Kaip jūs sakėte, šis klausimas yra skubus. Tai yra siaubingas nusikaltimas, kuris Europos miestuose kasdien vyksta. Daugybė jaunų mergaičių, berniukų, moterų yra išnaudojami pačiu baisiausiu būdu. E, žinoma, paklausa yra labai rimta problema. Švedija yra prieimusi įstatymą, Švedijos administracija yra pareiškusi, kad reikia uh, E, tokiomis priemonėmis kovoti su priekyba žmonėmis. Mūsų šalyje ta problema nėra didesnė ar mažesnė negu kitur, bet žinau, kad teisės aktai yra skirtingi valstybėse narėse. Ir gaila, kad taryba nesugebėjo e, suderinti to klausimo, bet klausimas yra labai jautrus. Bet paklausos aspektas visuomet turi būti aptarinėjamas ypač kai kalbam apie priekybą žmonėmis. Todėl aš sutelksiu dėmesį į pasiūlymo rengimą ir pabandysiu suvienyti nuomonės, kartu padedant ir jums, Europos parlamentui. Pone Hed. Ačiū. Ačiū už atsakymą. Bet mes labai daug kalbame apie bausmes. Kokios bausmės turėtų būti įvedamos ES tokių nusikaltimų atveju. Bet mes turėtumėm galvoti ir apie prevencinės priemonės, ir apie paklausą, kaip jūs sakėte. Mesgi žinome, kad beveik 80 procentų visos prekybos su žmonėmis yra susijęs su seksualinė vergovė. Todėl aš norėčiau paklausti kandidatės į komisarės, kokį ryšį matote tarp prostitucijos ir prekybos žmonėmis? Then, e- Mes visiškai sutarėme, kad turime imtis prevencinių priemonių ir tai turi būti daroma dirbant ir su tomis valstybėmis, iš kurių priekyba kyla. Kalbam apie prasnerystės susitarimus, apie kaiminystės politiką, apie politiką su kitomis šalimis. Reikia ieškoti prevencinių priemonių. Kaip aš jau sakiau, kai kalbėjausi su ponia Bauer, turim dirbti ir su kita pusė. Turime stengtis reabilituoti aukas. Aš asmeniškai manau, kad yra ryšys tarp prostitucijos ir priekybos žmonėmis Paklausa egzistuoja, todėl tokia prekyba ir, ir, ir yra. Bet, kaip sakiau, skirtingose valstybėse narėse egzistuoja skirtingi teisės aktai ir mes žengėme žingsnį link direktyvos. Direktyvoje turi būti aptariama ir paklausa, bet e, komisijoje e, pirmiausia reikia stengtis e, harmonizuoti tos klausimus, kompetencijos užtenka tam. Toliau Koratsa Bild. Uh, tak, Cecilija, va trivida jūs tu įsome. Ačiū, Cecilija, kaip smagu, kad tu čia. Po tiek daug metų darbo Europos parlamente, o paskui daugybės ilgų valandų ir dienų e, tarnaujant parlamentui, palaikant dialogą tarp tarybos ir parlamento. Tu nusipelnai mūsų pagarbos iš visų partijų Europos parlamente. O dabar mes tikimės, kad tu E, patenkinsi mūsų lūkesčius, kad bus sukurta teisėta Europa ir daugiau teisėtumo Europoje piliečiams bus suteikta. Imigracija yra lemiamos reikšmės Europos ateitiai. Daugelis Europoje e, susiduria su skaudžiomis problemomis, kurias, e, kaip tu sakei, bandys įspręsti. Tačiau reikia ilgalaikės vizijos, kaip mes uh, E, spręsime žmogaus teisų užtikrinimo poreikio klausimą, kad pabėgėliai būtų priimami humaniškai. Taip pat kalbėjo apie solidarumą migracijos politikoje. O mumsgi reikia darbo jėgos. Švedija turi modernę, šiuolaikišką vyriausybę, kuri priima modernius e, įstatymus dėl darbo jėgos imigravimo. E, tu mums pritarė tu turėtum pateikti ilgalaikę migracijos politikos viziją, mes tai labai vertintume. Labai ačiū už tai. Aš bandžiau pristatyti tą viziją. Aišku, kad idealiausiame pasaulyje mes gyventume be sienų, kur žmonės visur galėtų laisvai keliauti. Bet tai taps įmanoma tik tada, jeigu pasieksime labai aukštą demokratijos ir išsivystimo lygį visose šalise. Akivaizdu, kad ES didžiausias tikslas yra remti demokratiją, socialinę gerovę ir stabilumą visame pasaulyje. Niekas stabilumui pasaulyje taip neken, nekenkia kaip diktatūros ar autoritarinės sistemos. Jos turi pereiti prie demokratijos principų. Aš apie tą viziją kalbėjau su daugeliu iš jūsų, bet mes negyvename dėlėme pasaulyje, todėl turime sukurti sistemą, kuri būtų pagrista atsakomybė, prognozuojamumu, solidarumumu, pagarba žmogaus teisėms ir solidarumu tarp valstybių narių. Aš noriu, kad būtų sukurta tokia prieglopščio politika, kur mes suteiktume apsaugą žmonėms, kuriems to reikia ir mes turime išsiaiškinti, kokiamis sąlygomis tai vyksta. Aš norėčiau, kad būtų sukurta politika, kuri leistų legaliai priimti žmonės ES, legalius migrantus skatintume, bet irgi turime apibriežti, kokiamis sąlygomis tai turi vykti ir kaip su žmonėms turi būti elgiamasi, kai jie atvyksta ES. Kad tai būtų įmanoma, turime kovoti su vadinamąją nereguliaria migracija labai sunkių padarinių e, yra susijęs su nelegalia migracija. Tūkstančiai žmonių nuskęsta kiekvienais metais, daug kas tampa nelegalios priekybos aukomis, lytinių nusikaltimo aukomis ar yra išnaudojami visame pasaulyje. Dauguma tų žmonių siekia geresnės ateities, nes jie gyvena skurdžiai, sudėtingomis sąlygomis, jie nori išlaikyti savo šeimas. Negali visi žmonės suvažiuoti į Europą, todėl reikia tokių teisės aktų, kurie tai reguliuotų. O mano tikslas, kad viskas vyktų aiškiai, tvarkingai, struktūrizuotai, prognozuojamai ir humaniškai. Kiek tik tai manoma padaryti. Būtent to aš siekiu ir aš tikiuosi, kad e, bus manimi pasitikima per artimiausius penkerius metus. Ačiū, Koraca Bilt. Ačiū, Cecilija, už tokį aišku ir konkretų atsakymą. Bet aš noriu dar konkrečiau. E, mes e, žinome, kad egzistuoja daug negerų srovių, nepaisant to, kad mes akcentuojame žmogaus vertybės ir teisės. Yra žmonių, kurie e, nervinasi, kad tiek daug pabėgėlių atvažiuoja Europą ir jie kelia grėsmę jų geroviai. Labiausiai kenčia vaik, pabėgėlių vaikai. Tie vaikai e, neretai nebeturi net šeimos paramos ir apsaugos. Tai yra tikra humaniška tragedija, žmo, žmogiškoji tragedija. Ką mes galime konkrečiai padaryti, kad užkirstume kelią nekaltų vaikų kančioms mūsų visuomenėje. Su jais turi būti elgiamasi humaniškiau. Ką jūs darysite, kad padėtumėte e, tiems vaikams susivienyti su šeimomis, jeigu jos irgi čia yra atvažiavusi. Ačiū pirmininkė ir ačiū iš klausimą, kuris yra labai sudėtingas ir labai platus, kad per vieną minutę atsakyčiau. Problema yra nepasitikėjimas, rasizmas, ksenofobija. Tai e, neįeina į mūsų vertybės. Mes turime mūsų vertybės akcentuoti. Turime stengtis integruoti tos žmonės kuo sklandžiau į mūsų visuomenės, kad jie galėtų deramai gyventi. Bet kai kalbam apie pabėgėlius vaikus, kurie vieni atvyksta Europą, tai ta problema yra itin skausminga. Tokių vaikų skaičius net padvigubėjo kai kuriuose šalise, todėl turime parengti aiškę e, strategiją, e, kaip su tuo elgtis. Neretai tie vaikai patenka ES dėl kontrabandos žmonėmis, o kartais jie atvyksta ir patys savarankiškai. Dalis vaikų E, turi pagristų priežasčių bėgti į Europą. Iš skirtingų šalių tie vaikai atvyksta, bet mums reikia bendros strategijos, kaip su tokiais vaikais elgtis. Be abejo, nes turime užtikrinti vaiko teisų laikymasi, turime siekti galimybių jiems rasti savo tėvus ir Europos komisija kartu su taryba stengiasi tuos klausimus spręs, nes tai yra labai rimta problema Europoje ir pavasarį turės, ketinu pateikti pasiūlymą. Pane Borselino. Signora Malmström, e oggi è risuonata più volte il... Pone Malmström, šiandien nekarta buvo užsiminta apie Libiją ir jūs sakėte, kad tai valstybė, kuri tikrai nedemokratiška, kuri bando dabar imtis visų priemonių, e, kad apsisaugotų nuo pagristo polimo. Ir tai kelia nerima, nes Libija nėra e, iki šiol pasirašiusi žmogaus teisų konvencijos ir norėčiau jūsų paklausti, apie ką konkrečiai e, kalbama sustarime dėl prieglopščio aspektų, dėl žmogaus teisų um, išsaugojimo, juk parlamentas turėtų būti nuolat informuojamas apie dėrybas, kurias veda komisija. ES vardu. On, on last... Ačiū, ponė Marcelina. Dėl paskutinio jūsų klausimo aš tikrai labai mielai sugrįšiu į komitetą ir nuolat pristatysiu jums informaciją apie pasikeitimus. Uh, darybos su Libija galbūt, na, negali pasakyti, kad labai smarkiai juda į priekį, jos po truputėlį juda į priekį, bet aišku, dar ilgas kelias likęs. E, Libija nepasirašys yra tarptautinių konvencijų, tačiau pasirašė Afrikos konvenciją dėl gisio su pabėgėliais ir mums pasakė, kad jie nori perkelti tai į nacionalinius teisės aktus. Komisija pasakė. Hmm, labai gerai. Mes esam pasirengę padėti jums šiame darbe, tik tai pasakykite, kokios pagalbos jums reikia. Libija kol kas komisijai neatsakė į šios klausimus, taigi situacija įstrigusi, tačiau turime kalbėti su Libija, tai yra labai svarbi kaiminė, tai yra svarbi tranzito šalis, kai nekalba apie pabėgėlius ar migrantus. Uh, Turime pasirūpinti, kad jie taip pat laikytųsi tarptautinių konvencijų ir galime padėti jiems tai padaryti. Komisija jau dabar skiria daug lėšų Libijai ir yra pasirengusi padaryti dar daugiau, kad sustiprintų jūsų, jų pajėgumus, jų sistemas. Taip pat kad dirbtų su jungtinių tautų pabėgėlių komisaru, kuris jau dirba Libijai su. O, iš tikrųjų, tas darbas Libijoje bus tęsiamas, bet turime užtikrinti, kad uh, Libija laikytųsi tarptautinių konvencijų, jeigu mes norime kažko pasiekti. Pone Barcelino. Eh. Eh, è importante che eh, ci sia questo, questo rapporto e questa. Yra svarbu, kad eh, informavimas vyktų, kad keistus informaciją komisija ir parlamentas, bet turiu kitą dar klausimą. Jūsų atsakymuose raštu nemačiau jokių minčių dėl sezoninio darbo. Ar turite kokiu nors pasiūlymų, kuriuos ketintumėte pateikti dėl to? Ir dėl nelydimų nepilnamečių. Apie tai jau kalbėjo kai kurie kiti parlamento nariai. Tai tikrai e, sunki problema. E, susijusi su organizuotu nusikalstamumu. Aišku, dar nei karto nebuvo paminėta mafija e, šiandieną, bet ji vis dėlto yra organizuoto nusikalstamumo esminė dalis, išnaudoja žmonės, vykdo prekybą žmonėmis. Taigi čia ko gero mafija reikšmingai prisidėjus. Ir specifinis labai mano klausimas, ką ketinate daryti, kad kovotumėte su mafija, ponė Malmström? Ačiū šį klausimą. Dėl sezoninių darbuotojų sugrįšiu su pasiūlymu. Dėl nelydimų vaikų taip pat sugrįšiu su pasiūlymu, kaip būtų galima nuosekliai dirbti ES, kaip e, ponė Kratsa Bild pasakiau, tai yra auganti problema e, Europoje, reikia spręsti ją dėl mafijos. Teisingai sakote, kad tai yra labai svarbus organizuoto nusikalstamumo aspektas, ne vien tik tai Italijoje, kadangi e, jos čiuptuvai išsikėtoja po visą Europą ir pas visą pasaulį, taigi reikia dirbti šio klausimu poniai Reding ir ponui Baro yra kelti klausimai dėl mm, mafijos turto konfiskavimo. Draugė su ponė Reding, kurios pagrindinė atsakomybė bus šis klausimas, mes dirbsime kartu, ieškodami sprendimų, kad tai būtų, e, tai yra numatyta Italijoje, tačiau svarbu, kad mm, būtų tai daroma ir kitur, aišku, po teismo sprendimo konfiskuoti tokį turtą, tai yra labai svarbu. Aišku, kad mafija yra labai svarbus elementas, kai nekalba apie kovą su organizuotu nusikalstamumu ir aišku, kad e, vidaus saugumo strategijoje bus atitinkamos nuostatos ir šiais klausimais. Tikrai sugrįšiu dar prie šių klausimų pas Jūs. Grazie. Pone Alfano. Io vorrei continuare. Ačiū, noriu pasveikinti ponę Malstrom ir pratesti tą klausimą, kuris buvo užduotas e, dėl mafijos, ponė Barcelino pirmoji jį iškėlė. Europoje visuomet e, buvo suvokiama, jog reikia, labai svarbu yra kovoti su terorizmu, tačiau netaip konkrečiai kalbama apie mafiją. Taigi, uh, Noriu paklausti, ar yra kokios konkrečios informacijos apie apie ekonominį aspektą, nes čia kalbame gal apie kokius 250 milijardų eurų, kai eina kalba apie pelną iš nusikalstamumo tai yra tikrai labai didelė suma palyginti su o, BVP. Ar jūs ketinate kažką daryti dėl to, ar jūs ketinate kažkaip kovoti su tais dalykais? Ačiū, ponia Alfano. Ne, tikrai negalėčiau konkrečių skaičių čia pateikti, pamatuoti skaičiais, tačiau tikrai žinome, kad organizuoto nusikalstamumo um, nusikaltimų dalis, kuriuose dalyvauja Afija, yra labai didelė ir pasaulyje, ir Europoje, kai eina kalba apie pira, piratavimą, padirbinėjimą ir tai, prekybą narkotikais ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu um, priekybą narkotikais pa, paverstumėm šalies biudžetu, tai būtų viena iš turtingiausių valstybių pasaulyje. Taigi iš tikrųjų pajamos yra didelės, tačiau um, na, Aš žinau, kad Italijos valdžia uh, dirba su šio klausimu jau labai ilgą laiką ir aš manau, kad turėtumėm labiau įtraukti visą Europą, nes tai paveikia visas visuomenės ir su ponia Barcelino sutinku, tai turi būti sprendžiama vidaus saugumo strategijoje. Pavyzdžiui, tikrai reikia galvoti apie teisinės priemonės, konfiskuoti šį turtą. Mes turime galvoti, kaip dirbti su Italija, nes Italija turi labai konkrečios patirties ir aš tikrai esu pasirengusi dirbti e, su šiais klausimais tikrai daug apčiopiamiau. Thank you. Signora Alfano ancora. Ačiū dar, ponė Alfano. Di rubarle alcune promesse, alcuni impegni. Allora, io vorrei citare. Ačiū. Aš labai tikiuosi, kad iš tikrųjų po šių žodžių bus ir konkrečių įsipareigojimų ir konkrečių darbų. Jūs kalbate apie glaudesnį bendarbiavimą ir nuoseklesnį darbą tarp valstybių narių, kai eina kalba apie kovą su organizuotu nusikalstomumu. Tačiau būtent to ir trūksta. Mums trūksta bendradarbiavimo tarp valstybių narių. Ir aš paminėsiu vieną pavyzdį, kuris, manau, puikiai žinomas, bet kuris labai puikiai pristato šią problemą. Atsimenate, Vokietijoje prieš keliarius metus Italijos prokurorai prašė kad būtų pateikti, e, gauti ir pateikti tam tikri įrodymai, kad tai padarytų Vokietijos valdžia. Ir čia būtent labai aiškiai paaiškėjo, kokios yra didžiulės problemos, kai na kalba apie skirtingų valstybių e, teisingumo struktūrų teising, e, bendradarbiavimą. Uh, Grįžtant prie skaičių, galbūt ir negalima, aišku, pamatuoti to tiksliai skaičiais, tačiau galbūt gerai kažkokia, apie kažkokią studiją pagalvoti. Toliau diskriminavimas, kai eina kalba apie nusikalstamumo aukas, mafijos aukas. Italijoje tikriausiai nukentėjusiųjų nuo mafijos yra tūkstančiai. Ir labai svarbu, kad nebūtų diskriminavimas vykdomas, kuomet eina kalba skirtingų nusikaltimų tipų aukas. Vėlgi klausimas labai komplikuotas ir per vieną minutę bus labai sunku atsakyti. Aš mielai pažiūrėsiu į skaičius ir statistiką, jeigu jūs ar kad skaitas pateiks man. Ir be bejonės turime stengtis nediskriminuoti aukų. Nusikaltimų aukų aspektas yra labai svarbus. Stoholmo programos dėmesio centre ir yra piliečiai bei nusikaltimų aukos. Todėl mes norime, kad būtų bendrai žvertinama e, aukų problema, jų, garantijų, jų teisės būtų garantuojamos e, bylos nagrinėjimo procesų ir vėliau. Aš žinau, kad komisijos narė Reding už tai bus atsakinga, bet mesgi bendradarbiausime visur. E, čia jokių prieštaravimą neižvelgiu, jau, jau pradedu pavarkti, gal ką nors praleidau. Geresnis bendradarbiavimas tarp teismų skirtingose šalis. Uh, e, apie tą klausimą Mes, manau, kad pasarasis dvi su pusę valandos galėjome kalbėti. Taip, teis siekros institucijas reikia stiprinti, jų bendradarbiavimą reikia gerinti ES, reikia gerinti keitimas informaciją apie nusikaltelius. Turime bendradarbiauti. Nusikalteliai važinėja per sienas, tai ir mes turim didinti galimybės sekti juos. Tam reikia daugiau pasitikėjimo vieniems kitais ir geresnio bendradarbiavimo tarp skirtingų teisėjų saugos institucijų. Ačiū. Pone Roitova. Uh, Pone Malmström, sveika atvykusi į mūsų komitetą. Įvesdama vizų reikalavimus Čekijos piliečiams, Kanada e, davė politinį ženklą Europos Sąjungai, parodydama, kad Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai yra kategorizuojami skirtingai, kaip Europos komisija reaguos į tokią politinę realybę, kuri yra E, politiniu požiūriu negatyvi. Kokių konkrečių veiksmų ketinatės imtis, kad Kanada būtų paskatina panaikinti vizos reikalavimą Čekijos piliečiams kuo greičiau? Ar jūs esate pasirengusi tą klausimą e, aptarti ES dėrybose dėl išsamaus e, ekonominio ir prekybinio susitarimo su Kanada? Yes, Ačiū, ponė Olimstrom. Be abejo, aš tą problemą žinau. Ir per Švedijos pirmininkavimą tarybą apie tai buvo daug kalbama. Aš žinau, kad Europos komisija labai intensyviai diskutuoja šį klausimą su Kanados valdžia. Tačiau problema dar nėra išspręsta. Tačiau pažangos jau yra pasiekta. Ir aš nuo pat pirmosios dienos e, perimsiu šį dosiją iš komisaro Baro, žinau, kad ir kiti komisarai tuo klausimu dirba, ir žiūrėsim, kaip tą klausimą būtų galima išspręsti, kaip rasti sprendimą. Ačiū. Pone Roitova dar kartą. Ar jūs norite E, paskatinti valstybės narės laikyti solidarumą ir priimti bendrų priemonių veikimo būdų. E, Aš nesupratau jūsų klausimo, gal galėtumėte iš naujo paklausti. Ar jūs ketinate valstybės narės e, paraginti būti solidariomis su Čekijos Respublika ir priimti vieną ar kitą bendrą priemonė, pavyzdžiui, abipusiškumo priemonė. Uh, Komisija ir taryba yra nekarta pasakiusi, kad bendra politika egzistuoja ir su Kanada solidarumas yra absoliutus. Ir mes norime paaiškinti administ... Kanados administracijai, kad čia ne tik su Čekijos Respublika ta problema yra susijusi, tai yra susijusi problema su visa Europos Sąjunga. Mes laikomės bendros pozicijos ir tą problemą reikia spręsti. Aš manau, kad visos 27 valstybės narės sureaguos solidariai. Esu visiškai tikra, kad mes sprendimą šiai problemai rasime. Dėkoju. Dabar žodį, žodis poniai Papa Nikolau.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 Labai didelės nelegalių migrantų bangos patenka į Europos bendryjas ir jų e, masas pasiskirsto neproporcingai tarp skirtingų valstybių narių. Pietinės šalis labiausiai nuo to nukenčia. Čia, manau, žodis solidarumas yra esminis. Tie iš mūsų, kurie esame iš pietinių valstybių, puikiai žinome, kad būtent e, per jas didžioji dalis imigrantų įvažiuoja Europos Sąjungą. Tačiau pasidalinant naštą daug solidarumo neižvelgiu. Kaip galime užtikrinti, kad solidarumas taptų realiu, dalinantis migracijos našta? Ar tai turėtų būti daroma neprivalomai ar privalomai valstybėms narėms? Labai ačiū. Ačiū už tokį klausimą. Be bejonės, aš puikiai žinau, kokį didelį spaudimą kai kurios valstybės narės patiria, ypač e, tam tikrais sezonais. Dėl to susikuria labai daug sunkumų. Tačiau aš norėčiau pakartoti, kad didžioji dalis imigrantų, e, teisėtų ar neteisėtų, patenka ES kitomis priemonėmis, lėktuvais pavyzdžiui. Bet viduržėmio jūros regione ta problema egzistuoja itin uh, skaudžiai, nes kaip ponas Busutil sakė, tiek daug žmogiškų tragedijų matome, žmonės skęsta ir panašiai. Taigi problema egzistuoja ir visa ES yra atsakinga pasirūpinti tą problemą. Manau, kad solidarumo klausimų mes jau gana toli esame nuėję. Mes turime reikalingus mechanizmus, mes, aš pati e, esu pasiryžusių kai kuriuos tuos e, mechanizmus įgyvendinti. Su Malta projektą pradedame ir žiūrėsim, ar įmanoma tokį projektą tapti nuolatinę ES politikos dalimi, turiu galvoje gyventojų perkelimą. Tikiuosi, kad daugiau valstybių narių prisidės prie tokių projektų įgyvendinimo. Manau, kad prieglupščių paramos biuras bus naudingas. Mes turime kur kas daugiau dirbti ir aš e, esu nusiteikusi bendradarbiauti su kaimininėmis šalimis, kad jos dalyvautų readmisijos procesuose ir e, prevencijos darbuose. Globaliai turime taip pat dirbti, kad palengvintume, kad pamažintume skirtumus tarp ES ir kaimininių šalių. Turiu galvoje socialinę gerovę, demokratinės teisės ekonominę gerovę. Nemanau, kad e, politiškai būtų įmanoma priversti valstybės narės būti solidariomis. Galima sustiprinti priemonės, galima stiprinti paskatas, galima raginti, galima daryti spaudimą, bet privalomai, abejoju, ar galima ką nors padaryti. Taryboje vargu ar ką pasiektume tokiu požiūriu. Turime ekonominės ir politinės priemonės, kurios palengvins e, šį darbą ir aš tomis priemonėms naudosis kiek tik tai įmanoma, bet turim būti realistai kartu su Europos parlamentu, Europos komisija yra pasirengusi dirbti su valstybėmis narėmis ir paprašyti, kad jos e, apsimtų didesnį atsakomybės dalį, ne tik žodžiais, bet ir darbais. Ačiū vėl ponas Papa Nikolau. Υποψήφια επίτροπε, να υπενθυμίσω κάτι που είδα στις αναλύσεις. Ačiū paskirtoji kandidatė į komisarės. Išgirdau jūsų atsakymą, tačiau 2008 metais 25 procentai sulaikytųjų buvo Graikijoje, 17 Ispanijoje, 15 Italijoje, panašiai tiek pat Portugalijoje. Tai būtų ta disbalanso aritmetiką. Taigi noriu paklausti, ar jūs galvojate apie naujas e, prieimimo struktūras, e, centrus, atsižvelgiant į tai, kaip netolygiai pasiskirsta e, šie skaičiai, kad tikrai dažnai nepakanka tiesiog paprastos infrastruktūros tiem žmonėm laikyti, apgyvendinti. Taigi, ar mes galime tikėtis iš valstybių narių didesnio solidarumo? Ar galima kažkaip įtakoti tai? Taip, aš manau, kad tai yra labai svarbi ES solidarumo dalis, kad vienos valstybės narės galėtų padėti kitoms valstybėms narėms, priimant tos žmonės, perduodant patirtį, Tačiau yra ir įvairių ekonominių priemonių, kurias galima panaudoti, kad tos valstybės, kurios patiria milžinišką spaudimą, ar tai būtų laikinas ar ilgalaikis spaudimas, galėtų pasinaudoti tokiamis um, papildomomis priemonėmis ir sustiprinti savo pajėgumus priimti tokias žmonės. Aš manau, kad tikrai to ES yra ir aš manau, kad um, tikrai solidarumas turi įvairių matmenų ir vienas iš jų yra būtent šis. Mes turime kovoti su nelegale imigracija, tačiau visuomet turime atminti, jog mums tenka atsakomybė, pareiga apsaugoti tuos, kuriems tikrai tos apsaugos reikia. Ir tam mums reikia stiprinti tų žmonių prieimimo pajėgumus. Ir aš tikrai sieksiu suvienodinti sąlygas visose valstybėse narėse. Ačiū. Vasalbracht. Um... Ačiū, ponė Malstrom. Labai įdomios buvo diskusijos, įsipareigojote ginti pagrindinės teises ir duomenų apsaugą, proporcingumo principą Europos saugumo politikoje. Tačiau aš labai vertinu tai, tačiau problema yra ta, kad baiminuosi, kad nežinau, kaip jūs imsitės e, tų klausimų detalių sprendimo. Pavyzdžiui, visų pirma, jūs peržiūrėsite duomenų apsaugos direktyvą, ar analizuosite ją? Antras dalykas, ar jūs galvosite apie piliečių teisę e, gauti informaciją apie e, duomenys surinktus apie juos policijos ir teisės saugos tarnybų, kas bus su duomenų apsaugos e, pareigūnais, duomenų priežos pareigūnais, dar ką darysite su žmogaus teisų pažeidimais, kai eina kalba apie um, duomenų perdavimą į ne es valstybės, kaip bus su duomenų apsaugos nuostatomis. Taip, aš puikiai žinau visus tuos klausimus ir aišku, kad čia niuansų reikia. Duomenų sulaikymo direktyva bus peržiūrima kitų metų pradžioje, bus atliktas įvertinimas ir tuomet, aišku, mes galėsime pažvelgti visus tuos dalykus - proporcingumas, um, duomenų rinkimas, naudingumas, kaina ir taip toliau. Dabar dėl po, politikos e, sutvarkymo. Taip, tai yra politik, ES politikos elementas, kad ES piliečių piliečiams yra garantuojama, jog vertybės ir teisės jų bus ginamos čia ir visa tai bus perdata Europos vadovų taržybai, pagal žmogaus teisų konvenciją, aišku, visa tai bus daroma ir ponė Reding, aišku, plačiau apie tai galės, galėjo jums pasakyti. Ir e, dėl duomenų apsaugos, aišku, kad ir nacionaliniai duomenų apsaugos pareigūnai ir europinis e, duomenų apsaugos pareigūnas rūpinsis tuo, kad piliečiai turėtų galimybę gauti informaciją apie tai, jeigu buvo keičiamasi tarp, tarp valdžios struktūrų tam tikrų informaciją, kuri, pavyzdžiui, pakenkė asmens gyvenimui, kuri neigiama buvo. Tai tikrai aš dirbsiu šiais klausimais ir dirbsiu kartu su komisarė Reding. Dar kartą, ponas Albrecht. Uh, Gerai, lauksiu to. Aš vis tik nesupratau, tai yra taip ar ne į mano klausimus atsakymas. Dėl saugumo e, priemonių dažnai komisija kalba apie faktus ir informaciją, kuri pagrindžia priemonių reikalingumą, tačiau labai dažnai mes negauname tos informacijos ar dokumentų dėl įvairiausių priežasčių. Pavyzdžiui, e, dėl JAF reikalavimų ir ponė Napolitano buvo čia ir, ir komitetui pasakė, kad tai netiesa. E, Lisabono sutarčiai įsigaliojus mes turime teisę prieiti prie visų dokumentų, bet kuriuo etapu aš tai bent jau suprantu, taigi noriu paklausti, ar jūs mums atsiūsite visus dokumentus ir iš karto? Malmström. <laughs> Pane Malstrom. No, eh, because you can't answer a question. Netikrai neįmanoma atsakyti į klausimą taip, nes labai sudėtingi tai yra dalykai. Aš tikrai pasistengsiu užtikrinti, kad jūs kaip viena iš įstatymo prieimimo institucijų gautumėt laikų visus, visą reikalingą informaciją. Mes žinome, kad teisingumo laisvės ir saugumo erdvėje dalis dokumentų yra slapti, konfidencialūs. Aš žinau, kad vienu ar kitu būdu kartais yra jie pateikiami koordinatoriams, prezidijumi, kartais kai kurie dokumentai yra nepateikiami. Aš aišku, kad kai bus naujas pagrindų e, sprendimas tarp tarybos ir parlamento diskutuojamas. Aš žinau, kad bus aptariamas šis klausimas ir e, pirmininkas Baroso konkrečiai apie tai kalbėjo. Ir tikrai šis klausimas dėl konfidencialių dokumentų bus sprendžiamas, kad būtų vienodai um, e, visiems parlamento komitetams pateikiami tokie dokumentai iš visų komisarų pusės. Aš galiu pasakyti, kad tai bus labai svarbi mūsų darbo dalis ir aš pasirūpinsiu, padarysiu viską, kas įmanoma, kad o, jūs gautumėt pakankamą informaciją ir kad situacija būtų vienoda. Ačiū. Toliau Fadžun. Ačiū. Žinau, kad visi jau pavargo Bet dar vieną svarbų klausimą noriu pateikti, nes jį reikia paklausti. Jis aktualus ypač tiems, kurie dar nepriklauso ES, bet turi labai aiškę ES perspektyvą. Turiu galvoje Bosnijos, Hercegovinas ir Albanijos piliečius, kurie vis dar stovi ilgose, ilgose eilėse, kad gautų vizą į ES įvažiuoti. Tai tragiškos istorijos, ypač jaunai kartai. Ar ES elgsis taip, kaip pasielgė Serbijos ir Juotkalnijos atveju? ar bus pasiūlyta panaikinti vizų reikalavimą, nepaisant to, kad, ne, kad dar ir ne visos sąlygos tenkinamos. Gal vasario ar kovo mėnesį tą būtų galima padaryti, kad pakaktų laiko visoms reikalingoms procedūroms užbaigti, ar būtų realu tikėtis vizų liberalizavimo Bosnijai, Hercegovinai ir Albanijai iki vasaros atostogų, e, iki Liepos, sakykime, mėnesio, kada galiausiai bus galima sugriauti vizų sienas Balkanuose, čia aš turiu galvoj Kosovą. Vizų supaprastinimo sistema yra labai svarbi priemonė, ne tik jūsų kaimynams. Ir aš labai džiaugiuosi turėdama garbės, turėjusi garbės e, būti Švedijos pirmininkavimo atstovė, kai buvo e, panaikintos nizo, vizos e, buvusios Jugoslavijos Respublikai Makedonijai ir kitiems, kitoms šalims. Tai ypač svarbu jauniems žmonėms, kad jie pradėtų jaustis esantys Europos dalis. Manau, kad tas e, dalykas yra svarbus, kad būtų mumis pasitikima. Ypač kai kalbam apie ES plėtrą, turime nepamiršti, kad reikia tankyti tam tikrus kriterijus. Tos trys šalis patenkino kriterijus, tai mes galėjome eiti į priekį. Albanija ir Bosnija Hercegovina tų kriterijų dar netenkina. Bet Europos komisija įsipareigojo padėti toms šalims, paremti jas, e, kad jos tuos kriterijus galėtų tenkinti. Žinoma, darbus visus atlikti turi jie patys. Komisija gali tik padėti ir paremti, bet dirbti turi būti vietoje. Kai jų, jų vadinamiai namų darbai bus pabaigti, kažką bus galima padaryti, bet aš datos nurodyti negaliu. Dar padaryti reikia nemažai. Ir tikiuosi, kad susitarimo to klausimu mes galėsime pasiekti gana greitai. Daug kas priklauso nuo kriterijų. Kosovas, kaip žinote, jis į vizų dialogą neįėjo nuo pat pradžių. Dabartinis komisijos narys mano pirmtakas ponas Baro įsipareigojo su Kosovu dirbti, kad išsiaiškintų, kaip e, būtų galima vizų režimą supaprastinti jiems. Taigi aš, kai daugiau žinosiu, vėliau jums pateiksiu nuėsnės informacijos. Papildomas klausimas, ponios Fedžion. Ačiū. Aš sutinku kad Bosnija, Hercegovina ir Albanija turi tenkinti visus kriterijus ir sąlygas kaip kitos šalis. Tačiau aš noriu paklausti, Serbija ir Juotkalnyje pernai Liepos mėnesį dar netenkino visų kriterijų. Nepaisant to, komisija pasiūlė e, vizų liberalizavimą įvesti. Bosnija, Hercegovina ir Albanija buvo išbrauktos iš to sąrašo. Ar būtų galima tikėtis tokios pat įvykių eigos dabar, kad rekomendacija būtų pateikta jau ankstyvą pavasarį. Papildomas klausimas. Jeigu kalbam apie ES piliečių kelionės į Junktinės Amerikos valstijas, reikia mokesčius kažkokius sumokėti piliečiams keliaujančiams į JAV. Yes, the... Ačiū. Dėl pirmo klausimo. Mes norime bendradarbiauti su Bosnija ir Hercegovina bei Albanija, kad jie tenkintų iškeltus kriterijus ir komisija, kai, bus, kai manys, kad jos jau pasirengė, pateiks aišku pasiūlymą. Sprendimą turės priimti ministrai, bet jie ne visada yra taip geranoriškai nusiteikę tų sprendimų atžvilgių kaip užsienio reikalų ministrai. Vis tik mes su jais dirbsime ir prašysime, kad tos šalis e, galėtų būti priimtos pagal tos pačius kriterijus, bet jos juos turi tenkinti dėl ESTA sistemos. Mes labai daug dėmesio tam skiriam ir Amerikos valdžiai pasakėm, kad jeigu naujoji ESTA taps tarsi viza. Jeigu tai bus, tai bus susijęs su papildomu mokesčiu, tai mes pareikšim, aišku, nepasitenkinimą. Kongresas mūsų laišką nagrinėja ir tikimės atsakymo labai greitai stebime šį procesą ir Amerikos administracijai aiškiai pasakėm, ką apie tai galvojame. Jetzt. Dėkui. Ponas Weber. Sehr geehrte Frau Kandidatin, wir haben heute. Ačiū. Gerbiama kandidatė, kandidatė šiandieną kalbėjome daug apie teisės, apie vaik, vaikus, apie jų apsaugą ir kitus dalykus taip. Bet iš tiesų turime kolegę komisarę Reding, kuri atsakinga už šiuos klausimus, tai yra jos atsakomybės rytis, o jūs esate ES vidaus reikalų veidas, jūs esate atsakinga už saugumą Europoje ir tikiuosi, kad uh, e, suvokėte šią svarbiausią savo veiklos rytį. Ir galbūt dabar kalbėsiu šiek tiek konkrečiau. Daug kas, ką sakėte, skambėjo simpatiškai, bet vis dėlto nepasigilinome. E, kolegė Alfano iš liberalų klausė dėl mafijos, o jūs sakėte, kad tai yra didelė problema ir kad Italijos įstaigos jau kaip nors tą problemą išspręs. E, kolegė Latford klausė dėl antiteroristinės kampanijos, apie veiksmų koordinavimą, tinklo kūrimą. Ir jūs sakėte, tai vėlgi problema, bet negaliu pateikti iškaus sprendimo. Tad kaip ir kolega Albrechtas sakė, mes norime konkrečių atsakymų, lygiai taip pat ir aš. Pirmiausia, dėl teroristinės, kovos su terorizmu. Ar pateiksite direktyvą, e, kurioje bus reikalaujama, kad atitinkamos įstaigos ES veiktų kaip tinklas? Antra, norėčiau, kad dėl Eurodac duomenų užtikrintumėte, kad e, saugumo tarnybos galės e, turėti prieigą prie jų. Ir trečia, dėl Frontex ateities darbų koordinavimo, e, norėčiau, kad suteiktumėte e, atitinkamus įgaliojimus, e, kad būtų galima kontroliuoti šį darbą. Taigi tiesiog man reikėtų trumpų atsakymų, taip ar ne. Pone Malmström. Uh, Ačiū. Visų pirma, Čia nėra prieštaros pagrindinių teisių gynimas ir piliečių saugumo užtikrinimas. Tie du dalykai yra um, neatsiemi. Mes kartu su kolegija dirbsime, kad užtikrintumėm visų piliečių saugumą. Now, Mr. Weber, on your other questions, you... Pane Weber, dėl kitų klausimų. Atleiskit, bet turėjau gal tik tai mėnesį milžiniškam klausimų paketui išanalizuoti. Čia yra labai daug sudėtingų klausimų. Taigi, uh, dabar dar negaliu konkretaus savo požiūrį išsakyti visais klausimais, dar nepradėjau dirbti ir aš manau, kad visi paskirtieji kandidatai turi tą pačią problemą, nes dar neturi pakankamai žinių ir aš negaliu konkrečiai išsakyti savo poziciją, tai tik tai noriu pasakyti, kad pasiūlymas bus paremtas labai detalę analizę. Ir tikrai negaliu dabar pateikti atsakymo neišanalizavus, neapmaščius giliai šio klausimo. O dėl kitų klausimų, man atrodo, aš lik ir atsakiau, aš lik ir pasakiau, kad mafija nėra vien tik Italijos klausimas. Aš man atrodo pasakiau, kad turime dirbti kartu su Italija, kadangi mafija veikia po visą pasaulį ir po visą Europą. Tai yra visos Europos problema. Ir aš noriu į šį klausimą pažvelgti iš europinio požiūrio taško. Tikrai galite tikėtis mano konkretesnių pasiūlymų ateityje ir tikrai noriu pasiremti Italijos patirtim, kad, nes galvoju, kad jie tiesiog yra daugiau sukaupę patirties šio klausimo. Gal buvo problema dėl vertimo. Dėl Eurodak tikrai sugrįšiu pas jūs su lisabonizuotų pasiūlymu ir galėsime apie jį kalbėti tada. Taryba pasakė, kad iš tikrųjų baudžiamųjų bylų klausimai turi patekti į tą sritį ir reikia lisabonizuoti tą pasiūlymą. Dėl Frontexo, jeigu teisingai supratau, ar bus jiems suteiktas mandatas peržiūrėti standartus? Taip, Aš taip, aš manau, kad um, turi būti sukurtas suvienodintas standartas, bendras standartas, taip pat, kad būtų apmokymai, kad būtų patirtis sukaupta ir pasikeista į ją, kad būtų galima užtikrinti vienodą um, sienų kontrolės standartą. Aš tikiuosi, kad atsakiau Jums, o kaip išanalizuosiu visus klausimus dar detaliau, aš sugrįšiu pas Jūs vėl. Dank. Dar kartą ponas Weberis. Uh, širdingai dėkoju. Na taip, visi nori pasiekti tą gerą balansą ir tai yra geros komisijos narės ženklas, aišku, tačiau aš norėčiau komisijos narės, kuri tikrai dirbtų ties saugumu, ties vidaus reikalais, nes tai yra jos portfelis, tad noriu ryštingos kandidatės. Nepaisant to, dėkoju už atsakymus, jie buvo e, konkretus. Um, iš tiesų džiugu, kad e, policijos bendradarbiavimą sieksite stiprinti, kalbant apie kovą su mafija. E, ir taip pat, kad e, iš tiesų bus dirbama dėl Frontex tam tikrų įgaliojimų. Jeigu taip iš tiesų bus, tai džiugu ir tikiuosi, kad jūs ir toliau tokia būsite ryštinga kaip šiandieną. Gerbiama Malmström, paskutinė proga jums pasisakyti. Ačiū ponė Weber už jūsų malonius žodžius. Jeigu perskaitysit šiandienos klausimo raštu pateiktą medžiagą, tai pamatysit, kad apie prieglops ir migraciją aš kalbėjau labai daug. Galiu Jūs patikinti, kad ir vidaus saugumo strategijai skirsiu nepaprastai daug reikšmės. Ir jeigu turėsime reikalingas strateginės priemonės, tai pagaliau tais klausimais galėsime dirbti kur kas nuosekliau. Turiu galvoje mūsų darbo įrankius tokius kaip direktyvos, agentūros, kovai su tarptautiniu nusikaltamumu, su terorizmu, su priekyba žmonėmis, kontrabanda, kibernetiniais nusikaltimais. Prie to dar turėsim sugrįžti. Nusikaltimai su su mafija. Teiksim pasiūlymus. Nes aš esu pasiryžusi tais klausimais dirbti. Kaip jūs sakote, aš tikiuosi, kad mes turėsim galimybę greitai susitikti vėl ir kitą kartą aptarsim visus tuos klausimus kur kas išsameu. So Labai ačiū, ponė Malmström. Dėkoju visiems, mėlyjei kolegos. Ilgas posėdis buvo, gana išsamus, turbūt varginantis jūsų patikrinimas. Tokios širkščios ir aštrios trys valandos prabėgo. O baigdamas aš norėčiau pranešti, kad tam, kad šį klausimą įvertintume, rengiame koordinatorių posėdį šioje salėje 13.30. Vadinasi, pusė dviejų. O paskui po pusvalandžio 14 val. 2 val. po pietų Libe komiteto posėdis čia prasidės vėl. Labai dėkojam Jums, ponė Malmström. Ir tikimės, kad išgirsim iš Jūsų daugiau tokių pasisakymų.